Okay, dear colleagues, very warm welcome. Kągi kolegos, sveikinasi su visais, ponės ir ponai. Taigi, siūlau pradėti mūsų INTA komitetų šios dienos posėdį. Iš dešinės pusės turime naują kolegą iš INTA sekretariato, Oliverį. Na ir Iš tikrųjų, kad nežiūrint labai intensyvaus darbo INTA komitete, jis kaip patyręs darbuotojas susidaros, taigi sveiki. Haidi Autelė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Esu išsiuntusi raštą su kolegomis jums penktadienį, kaip tik dėl jų ir paprašiau žodžių, nes, kaip žinia, gruodžio 10 dienos e, darbo tvarkį ir toliau numatyta balsuoti dėl rezoliucijos, kur kalba eina apie pasiekimą raštais tarp um, ES ir Maroko dėl pirmo ir ketvirto viduržymio jūros sustarimo protokolo. Na ir manau, kad e, reikia padaryti išvadas dėl dviejų dalykų. Pirmiausia, ar turime garantijų iš komisijos pusės kad iš tikrųjų galima pasiekti priekybos e, prekiamis e, stabilumo Europos teisės aktų dėka. O antra, ponė pirmininkė, gerbiu jūsų sprendimą, kad e, koordinatorių lygių reikėtų kalbėti apie galimą mūsų pranešėjos lalo interesų susikirtimą. Tačiau tai, kad ji Euromeda asociacija atsisakė savo pareigų, tai uh, ir yra įrodymas, kad ji turėjo interesų susikirtimo. Na ir manau, kad, kad bent jau komiteto lygių reikėtų kalbėti apie šį klausimą. Taigi paprašyčiau, ponė pirmininkė, e, pasvarstyti, ar mes galime gruodžio 10 dieną apskritai e, balsuoti dėl ekon e, rezoliucijos, nes šis klausimas dar neišspręstas. Dėkoju dėl Maroko. Tai du dalykai. Pirmiausia, balsamo sąlyga yra tai, kad komisija e, pristatys labai aiškę procedūrą, kurio tikslas yra e, padidinti iš, piet, iš pietus iš Saharos atvežimų prekių kokybę, patikimumą. Na ir kiek žinau, E, komitete jokių konkrečių pasiūlymų dėl šio klausimo nepateikta, o dėl interesų konflikto, dėl antrojo klausimo, tai labai įsigilinau į darbo tvarkos taisyklės, bandydamas išsiaiškinti šį klausimą. Na, iš tikrųjų, e, numatyta, kad reikia informuoti parlamento pirmininką, tai buvo padaryta, lygiai taip pat e, Libe frakcijos pirmininkas yra informuotas, taigi e, šiuo atveju tai yra kompetitingi asmenės. Dėkoju. Kągi, o dabar siūlau patvirtinti darbo atvarkę. Na ir jeigu niekas neprieštaraus, tuomet siūlau patvirtinti darbo atvarkę su dviem pakeitimais. Dėl 11 punktų vidaus rinkos konkurencingumo klausimas. Šis klausimas turi būti aptarimas po 15 darbo atvarkės punkto Taigi klausimai nuo 12 iki 15, tai yra bendros diskusijos dėl Singapūro. Šios diskusijos prasidės iš karto nedelsant po balsavimo. Ar kas nors prieštarautų tokiems pakeitimams, norėtų ką nors keisti, atrodo, kad ne, laikykime darbo atverkę patvirtintą. Lapkričio 5 dienos posėdžio protokolo projektas e, bus patvirtintas, nebent e, kas nors e, užginčytų. Ir tokią pretenziją galima pareikšti iki šio posėdžio pabaigos. Trečiasis darbo atvarkės punktas. Kaip įprasta, E, šis e, posėdis yra viešai transliuojamas internete. Visi nuo Lisabonos iki Vokietijos miestų, iki Lenkijos miestų, visi gali sekti šį posėdį internete. Todėl paprašysiu pasisakant kalbėti lietai ir raiškiai tam, kad e, vertėjai sugebėtų jūs tinkamai išversti. Be to norėčiau pasveikinti naujus kolegas Kventai pasveikinau. Taigi tiek dėl darbo tvarkės punkto. Ketvirtasis punktas - delegacijos vizitas į EBPO Paryžiuje lapkričio 21 dieną. Na taip, EBPO yra svarbus tarp valstybinės daugiašalės prekybos sistemos elementas – ir jo dėka generuojamas e, mintis, kaip užtikrinti žinių sklaidą, ekonominės konsultacijas. Taigi aš manau, šiais laikais, kai protekcionizmas kelia galvą, tai yra svarbi organizacija. Susitikimas buvo labai vaisingas, susitikome su daugybė EBPO pareigūnų, taip pat ir su mūsų ES ambasadoriumi. Na ir jis galėjo e, prisijungti prie 2018 metų e BPO ekonominių prognozių pristatymo. Taip pat e, e buvo pristatytas e BPO rekomendacijas dėl prekybos politikos. Taigi mes sutarėme dėl to, kad reikia užtikrinti tampresnį bendradarbiavimą ateities BPO. Džudas e, vyko kartu su delegacija ir norėtų kai ką pakomentuoti. Džud, vyko, čia ponia, dėkoju. Na, kaip ir nesikėjus, kad sutikšiu žodį, tačiau sutinku su jumis dėl to, kad diena buvo nepaprastai įdomi. Ypač į akis krito tai, jog, kaip teisingai supratau, inta. Uh, komitetas pirmas iki su oficialiu vizitu lankėsi e BPO. Na ir iš įvairių susitikimų, kurių buvo daug e, tą dieną, e, galima tiesiog daryti išvadas, kad labai siesi BPO narių ir mūsų Europos parlamento ir apskritai Europoje diskusijos labai susijusios Taigi ir pas mus, ir pas juos kalbama apie ekonomiką, priekybos klausimus. Ir manau, kad verta atkreipti dėmesį į keletą aspektų, informuojant jūs apie vizito rezultatus, nors viskas yra ir internete pateikta, yra video įrašų tiesiog būtų verta pasidalinti mintimis, pavyzdžiui, dėl eksporto kreditų ir atitinkamų diskusijų. Na taip, ENTA komitete kaip tik per ateinančius keletą mėnesių teks kalbėti apie ombudsmeno rekomendacijas dėl e, eksporto kredito ir diskutuojant su BPO buvo labai aiškiai pasakyta, kad ES tenka didelė svarba, nes ji e, skatina progresyves vertybės teisės aktuose Taigi ji taip pat užtikrina ir skaidrumą. Na ir tai siejasi su uh, diskusijomis dėl budrumo. Buvo pabrėžta, kad ES iniciatyvams pasaulyme kontekste tenka didelį svarbą. Pavyzdžiui, Europaktas duoda postumių uh, e, tam, kad visame pasaulyje būtų reglamentuojamas atitinkamos rytis. Taigi turime pasinaudoti progą. Uh, kurios, mm, pas, kuri atsiveria šio bendradarbiavimo ir siekti užtikrinti, kad būtų tinkamesnis reglamentavimas, kas už, vėlgi ir ateities sąlygytų geresnį prekybos politikos balansą. Taigi vienas svarbus dalykas yra eksporto kreditai, o kitas dalykas budrumas. Na ir Europos parlamentas reguliai ragina e, kad būtų išplėstas mandatas tam, kad Europinių lygių būtų patvirtinti eksporto kreditai. Ir tokiu būdu e, bendradarbiaujant e BPO atitinkamos taisyklės būtų patobulintas. Dar atkreipsiu dėmesį į kitus du svarbius dalykus nuskambėjusius diskusijų metu. Tai yra, kad e, pasikeičia požiūris tarsi BPO į darbo, prekybos darbo atvarkę ir būtinybę užtikrinti tinkamą prekybos pusiausvyrą tam, kad būtų atsižvelgta į visuomis būkštimis dėl prekybos politikos. Ir iš diskusijų paaiškėjo, jog turime pasirūpinti, jog ne kurtume naujų butelių senam vynui, e, bet iš tikrųjų ne, nebandytume tobulinti senus, pasenusius sprendimus, ne, iš tikrųjų reikia atsakymų globalizacijos iššūkiams, taip pat e, atsižvelgiant tai, kaip priekybos politika atsižvelgia įvairiems regionams ir bendruomenėms. Taigi aš manau, kad Europos parlamente reikėtų plačiau pasižiūrėti šį klausimą, nes e, diskutuojant ABPO kontekste labai aiškiai nus skambėjo raginimas derinti vairius politikos ciklus ir kai mes keldavo klausimus, iš karto jis būdavo sugrįžinamas mūsų atžvilgiu, kaip mes e, Europos parlamente, mūsų komitete galėtume geriau bendradarbiauti su užimtumo e, komitetu tam, kad galėtume sušvelninti globalizacijos padarinius užimtumui ir tai derinti su prekybos politika. Taigi aš įsivaizduoju, kad paskutinė pastaba turėtų būti štai kokia. Ji gal nuskambės neigiamą gaidą, bet turiu pripažinti, kad mane labai nuvylė mūsų diskusija dėl vieno konkretaus sektoriaus. Buvo kalbama apie e, konfliktus kilančius dėl globalizacijos ir prekybos, pavyzdžiui, dėl dumpingo, dėl konkurencingumo silpnėjimo. Taigi buvo išsakyta labai griežta nuomonė konkrečiai dėl plieno sektoriaus. Mes kaip Europos parlamentas turėtume tikrai pagalvoti, kaip galėtume užtikrinti, jog e, darytume spaudimą tam, kad būtų tvirtinamos konkrečios priemonės kovoje su plieno sektoriaus krize, nes dabar turimos priemonės kuriomis galime pasidodoti tarptautiniu kontekstu, tai mm, tų priemonių tikrai nepakanka tam, kad būtų atsižvelgta į būkštimių šiame sektoriuje. Todėl mes kaip komitetas turėtume nuodugniau pagalvoti, um, ko konkrečiai norime ir ką turėtume nuveikti. Dėkoju. Taip, paskutinis plieno klausimams skirtas e, posėdis galbūt nuvylė, nes tikrai diskusijos nebuvo pačios pažangiausios, bet priėmiau domen jūsų pastebas. Dar viena kolegė, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na taip, nemenkas darbas spaudimas, daug darbų, mažai laiko tam, kad galėtume viską nuodugniai aptarti. Džiūt jau paminėjo keletą dalykų. Aš pratesiu ir tai, ką sakė Ken Ash. Mes neturėtume leistis visiškai nereglamentuojama tarptautinė priekyba, ne, priekyba reikia reglamentuoti ir taisyklės turėtų būti skaidrius, nediskriminuojančios, kas užtikrintų pilną priekybos laisvę. Tačiau nepamirškime ir to, ką sakė Nikol. jog diskusijose dėl ginčių sprendimo svarbiausias klausimas yra, kodėl reikia atskiro ginčių sprendimo mechanizmo užsienio investicijoms. Tai yra pagrindinis klausimas ir visa kita tai yra tik tais botoksas. Taigi, apibendrinant, galiu pasakyti, kad diskusijose nuskambėjo daug svarbių klausimų Iš esmės tai yra žingsnis į priekį, tačiau manau, kad pramoninės valstybės turėtų įnešti savo e, didesnį indėlį, svarbu bendradarbiauti su EBPO. Na ir jau galbūt per kitą kadenciją reikėtų anksčiau pradėti gilintis šiuos klausimus. Tikrai vasario mėnesį galbūt Iš tikrųjų, mūsų komitetas prisidės prie BPO parlamentinio tinklo. Haidi, prašau. Uh, Ačiū. Gaila, kad ten nebuvau, nes labai vertinu ten vykstančią veiklą, ypač tą konceptinio pobūdžio veiklą, kuri vyksta parastais, pastaraisiais metais ABPO e integruojant įvairias perspektyvas ir ieškant tinkamos metodologijos e, tą perspektyvą įgyvendinti. Pone pirmininkė, norėčiau užduoti klausimą jums ir kitiems. Ar buvo kalbama apie 30-ųjų metų e, darbo atvarkės įgyvendinimo kryptis, apie tvarios e, plėtros tikslus, ar buvo kažkokios konkrečios informacijos apie tai? Akivaizdu, kad ne. Šis klausimas buvo keliamas, bet nebuvo kalbama konkrečiai apie požiūrį, kaip tą daryti. Tai yra susijęs su tuo, ką pasakė Ana Marija. Nuoseklios strategijos klausimas įvairiose politikos, politikos kryptyse yra pats svarbiausias klausimas. Jie mūsų klausia, ko mes imamės Europos parlamente. Ir ką pasakyti? Pasakyti, kad e, turime išorės struktūrų ir panašiai. Tai iš esmės uh, tas klausimas yra adresuojamas ir mums. Mes turime galvoti apie savo prekybos politikos padarinius kitoms politikos sritims. Apie tai reikės galvoti jau e, e, kitos kadencijos kontekste, kaip pagerinti bendradarbiavimą. Tarp, tad 19 metai bus svarbus kalbant apie parlamentinio tinklo veiklą ir apie apskritai bendradarbiavimo su EBPO sustiprinimą. Kitas, kitas darbo tvarkės klausimas yra penktasis. Yra susijęs su dabartinė vykstančių trišalio dialogo tarybų padėtimi. Mes kalbame apie garantijų reglamentą. Ponas Hansenas pono Fielno vardu dabar turėtų pateikti mums ataskaitą. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau atsiprašyti pono Fielno vardu. Dėl nenumatytų aplinkybių jisai negalėjo atvykti į posėdį ir paprašė manęs perskaityti šį pranešimą. Norėčiau padėkoti komisijai už ataskaitą, kuri rodo, kad BLSP siekiama trijų schemos tikslų. Ne, tai buvo kitas darbo atvarkės klausimas. Bet aš turiu tik tai šį vienintelį pranešimą. Tuomet taip išeitų, kad mes kalbame apie dabartinę vykstančių triešalio dialogo dėrybų padėtį. Kaip supratau, Europos parlamentas uh, patenkintas rezultatais, mes pasiekėme nemažai gerų rezultatų, kalbant apie atitinkamą aspektų įtraukimą į metinę ataskaitą, kad e, būtų galima pradėti tyrimus, siekiant e, susitelkti ties jautrę produkciją, siekiant atsižvelgti į e MVI interesus, o taip pat ir į labiausiai nutolusius regionus ir jų specifiką. Man atrodo, kad šis teisės aktas jau yra parengtas, o tai yra labai svarbu, nes mes kalbame apie tą horizontalų į garantijų reglamentą, jis yra labai svarbus. Ir ponas Fjellneris e, turėjo užtikrinti, kad mums būtų atstovaujama tinkamai. Dar vienas e, trišalis dialogas įvyks dėl kvotų ir PPO dėl breksito. Rytoj įvyks tri šalės dialogas šiuo klausimu. Galbūt taip pat prieartėsime prie išvadų. Tai reiškia, kad galbūt trečiasis teisės aktas, pirmininkaujant Austrijai, po investicijų tikrinimo ir uh, garantijų reglamento taip pat bus parengtas ir mes galėsime užbaigti neužbaigtų pasiūlymų svarstymą. O kaip jūs žinote, mes e, žinome, kaip yra su eksporto reglamentu. Galbūt 5 gruodžio taryba patvirtins darybinius įgaliojimus, tuomet mes iš karto pradėsime darybą su su taryba ir tos darybos prasidės gruodžio 11-ąją. Tikimės, kad mes užbaigsime ir šį dosiją svarstyti dar šią kondenciją, o jau po to Europos parlamentas ir konkrečiai INTA komitetas bus įrodęs, jog dirbame veiksmingai ir kad mūsų darbas tikrai siūlo įvairių galimybių. Toliau kultūros prekės ir jų importas. Nelabai žinau, kokia dabartinė padėtis. Atstovo čia taip pat nėra, tad e, prie šio klausimo teks sugrįžti vėliau. Šeštas darbo atvarkės klausimas. Dabar. BLS e reglamento įgyvendinimas. Žodis suteikiamas ponui Hanzinui. Ačiū. Tad šiam aš turiu pareiškimą, kurį paprašė perskaityti ponas Fielneris. Norėčiau padėkoti komisijai už gerai parengtą ataskaitą, iš kurios matosi, kad BLS siekiame trijų tikslų - sumažinti skurdą, skatinti tvarę plėtrą ir apsaugoti finansinius interesus. BLS lygintant su jungtinių tautų sistema demonstruoja du skirtumus, e, kuriems pritarė pranešėjas. Mes kalbame apie didesnį susitelkimą ties prevencijos priemonėmis, preferencijos priemonėmis, kurių reikia tvariai plėtrai. Kaip antai, stebėsena, skaidrumas gali būti patobulinti dar labiau. Komisija ir išorės veiksmų taryba turės tęsti darbą, koordinuojantis su pilietinės visuomenės organizacijomis, o taip pat ir su valstybių narių ambasadomis. Es turi kalbėti vienu balsu. Toliau diversifikacija. Mes sunerime dėl to poveikio, kuris atsiranda dėl e, ankstesnių naudos gavėjų kumulacijos. Gali atsitikti taip, kad vis daugiau e, valstybių narių pajus poveikį Mes galvojame, kad preferencijų naudojimą reikia skatinti, pavyzdžiui, e, dėl paslaugų. Paslaugos turi būti įtrauktos į schemą, remiantis LDC e, išimti taikoma paslaugoms. Ir dabar subrendęs laikas išnagrinėti šias galimybes. Toliau, poveikis aplinkai turi būti labiau išnagrinėtas ir mums reikalingi veiksmai tam, kad sustiprintumėm šių tikslų siekimą kitame reglamente. Mes, e, tai yra pranešėjas, laukiame pakeitimų, tačiau norėčiau e, priminti, kad galimybė teikti pakeitimų pasiūlymus yra ribota, kadangi mes kalbame apie laikotarpio vidurio peržiūrą. Ačiū. Pone Moskas ima. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau atsisakyti uh, E, mūsų koordinatinės vardu, ji negalėjo atvykti, todėl paprašė pasisakyti jos vardu. Taigi, brangus pranešėjau, brangi kolegos, norėčiau padėkoti pranešėjų šį darbą, ypač turint galvoje laiko terminus. Taip pat norėčiau padėkoti komisijai už numatytą laiko tvarkaraštį. Ataskaita buvo pateikta gerokai pernelyg vėlai, todėl teko dirbti ypač skubiai. Noriu, e, taigi dabar daromas padimės, kad turime nežiūrint visko pateikti e, mūsų nuomonę GSP yra viena iš įtakingiausių priemonių priekybos srityje. Mūsų įtakimumas ir tvarumas priklauso nuo programos veiksmingumo. Todėl vėlavimas yra itin apgailestautinas. O kalbant apie ataskaitos turinį, taigi prieš, pilnai pritariu pranešiai dėl to, kad reikėtų labiau traukti pilietinę visuomenę, padidinti skaidrumą, o taip pat pagerinti ir priežiūrą ir stebėsiną. Na ir nežiūrint to, aš pateiksiu keletą pakeitimų. Konkrečiai norėčiau įtraukti papildomų formuluočių dėl eksperto procedūrų Na ir naudos gavėjos šalis kartais daro žingsnių atsakomybę išvengti. Na, daugelį jie naudos gavėjų šalių e, yra plačiai paplytęs žmogaus teisų pažeidimas. Tai kelia pavojų įtikinamumą. Komisija turi bendrauti su šiomis šalimis ir išdėstyti jau dabar mūsų rimtus būkštamis. O dėl pilietinės visuomenės įtraukimo siūlau į ataskaitą įtraukti raginimo komisiją komisijai e, įsteigti formalų skundų mechanizmą. GSP reglamentas numato, kad Europos komisija turėtų pasinaudoti visą turimą informaciją, nustatant, ar GSP šalis gavėja iš tikrųjų laikosi žmogaus teisų reikalavimų. Konkrečiai tai liečia pilietinės visuomenės organizacijų teikimą informaciją, nu, o jeigu iš tikrųjų formalus komunikacijos kanalai neegzistuoja, juos reikia įsteigti. Jeigu jų nebūtų, negali būti garantuota, kad komisija laikys savo įsipareigojimą. Taigi trumpai E, atkreipsiu dėmesį paskutinį pastebėjimą. Nuo Pakistano iki Filipino ir nuo Bangladešo iki Šrilankos pagrindinių teisų laikymasis, e, vietoj to, kad jis būtų gerimas, atrodo, jis prastėja. Tai neprimtina. Taigi, vėlgi ant kortos pastatytas pasitikimas mumis. Ne vien tik tais e, tarptautinių santykių kontekste, bet ir piliečių akise. Taigi, kalbant apie tarptautinių konvencijų gyvenimą, GSP programos gali sąlygoti socialinį ir aplinkosauginį dumpingą. Taigi ES neturėtų skatinti tokio modelio darbuotojų sąskaitą. Taigi džiaugiuosi būsimi bendradarbiavimu su pranešėjais ir šikniais pranešėjais tam, kad būtų sprendžiami visi šie klausimai ir kad būtų pasisiųstas aišku signalas komisijos, sign, signalas komisijos šalių gavėjų ir mūsų piliečių adresu. And... Labai ačiū. Toliau ponas Kerenas. Ačiū pirmininkė. Du pastebėjimai. Bet prieš tai norėčiau padėkoti Kristoferiui už atliktą darbą. Jo dabar nėra, bet e, aš esu tikras, kad jisai išgirs šią padėką. Du pastebėjimai. Pirmiausiai džiaugiuosi, kad Kristoferis atsižvelgė į požiūrį nesivadovauti mm, požiūriu valstybė prie valstybė, bet jisai susitelkė į BLS plus schemą apskritai. Tad du mano pastebėjimai yra tokie. Pirmiausiai dėl įvairinimo. Džiaugiuosi, kad Kristoferis akcentavo šį aspektą savo ataskaitoje, savo pranešime. Tai yra svarbus klausimas, į kurį reikia gilintis nes nelabai pamatėme kažkokių tai pasiekimų, kurių tikėjomės, kalbant apie eksportą iš atskirų valstybių narių tenkinančių reikalavimus, perinant prie naujų eksportos ryčių. Tai nevyksta. Viskas susitelkiam, viskas sutelkiama ties jau ankstesnė darbo krypti. Galbūt reikėtų kalbėti labiau apie verslą verslui ir šio požiūrio paskatimą, ypač turint galvoje komisijos atitinkamas programas. Vienas iš dalykų, kuris matosi, yra tas, kad BLS plus schema yra tokia, kuri leidžia eksportuoti mums, bet neturi atgalinio poveikio kaip antai padidinti eksportą iš ES į daugelį tų kitų valstybių. Tad daugiau reikia numatyti struktūruotą požiūrį verslo, verslus, verslo verslui kontekste. Ir galiausiai visas tas aspektas, kurį išdėstė kolegė ką tik, būtent, kad yra trūkumų kurie neleidžia mums siekti BLS plus schemos tikslų. Kaip e, tas problemas įspręsti. Man atrodo, kūrybiškiau. Mes kalbame ne vien tik tai apie juodą ir baltą, kad šiandieną yra BLS, plus, taikome programą, o rytoj jos nebetaikome. Mes turime žiūrėti įvairius būdus, kaip galima dirbti. Ir Kristoferis apie tai kalba savo pranešime, kalbėdamas, jog reikia tikslingesnio požiūrio atšaukiant lengvatų taikymo sistemą, apsiribojant konkrečiais sektoriais arba dėl tam tikrų pažeidimų, galvojant apie galimybę atimti eksporto leidimus iš tam tikrų veiklos vykdytojų. Man atrodo, kad tai tikrai kloja gerus pamatus siekiant veiksmingo ir kūrybiško požiūrio, siekiant užtikrinti uh, kaip elgtis su tais, kurie kelia problemų. Tuo tarpu apsaugant, apsaugant žmonės nuo keliamos žalos. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū. Ponios Lalont nėra, ponė Rys. Pone Rys, jūs keičiate ar pavaduojate ponę Lalont? Ne. Žalieji ir GUE frakcija yra lygiaverčiai, tad prašom, kolegė, žodis jums. Ačiū. BLS reglamentas yra tikrai nepaprastai svarbus reglamentas prekybos politikos srityje. Mes gavome kolegos Fielnerio pranešimo projektą, tačiau juo nelabai kas nors naujo atsiranda, turint galvoje komisijos ataskaitą, o mes kaip komitetas galėtumėm pagilinti šį pranešimą. Kaip antai kalbu apie komisijos požiūrio pasikeitimą operuojant e, lengvatų sistemos instrumentu, būtent labiau įtraukiant pilietinę visuomenę. Norėtumėm pasiaiškinti, kad komisija paaiškintų, kaip tai vyks. Aš žinau, kad e, tai galėtų būti netiesioginius ar tiesioginius būdas e, skatinant demokratinį dalyvavimą valstybėse. Kaip žinia, tose valstybėse ne visuomet demokratija vyksta sėkmingai ir gyventinama sėkmingai. Didelis klausimas yra ir tai, ar galime patobulinti ir padidinti ES taikomus įsvertus valstybėms naudos gavėjams. Mes matome teigiamą poveikį, kurį duoda ypač PLS. Plus būtent, kad ši sistema padeda valstybėms dėti didesnius įsipareigojimus e, įgyvendinant tarptautinės prievalės. E, taip pat galbūt reikėtų palaipsninio pereimo prie lengvatų sistemos, nes mums reikalingas šis svertas ir juo geriau, geriau galėtumėm pasinaudoti, jeigu tas naudojimasis būtų palaipsninis. Žinau, kad Mienmaro, Birmos, Kambodžos atvejai yra tyriami, komisija šį darbą dirba. Uh, Tačiau žinokime, kad šis klausimas tarsi yra arba taikoma arba netaikoma ta sistema, bet galbūt galima būtų kalbėti apie jos palaipsninį taikymą. Mano frakcija galvoja, jog negalima e, ignoruoti aspektų susijusių su tarptautiniu konvencijų gyvendinimu. Tuomet e, tos išskirtinės gamybos zonos, jos ypatingai svarbios, kai kalbame apie BVP, apie eksporto dalį, tačiau joms nėra taikomos e, tarptautinės konvencijos. Galbūt komisija būtų pasirengusi aptarti šį klausimą. Dar vienas dalykas dėl visko išskyrus ginklus požiūrį. Galbūt komisija galvoja, jog būtų prasminga paprašyti visų EBA šalių įgyveninti visas 27 tarptautinės konvencijas. Kodėl nesuteikti joms prieigos pasinaudoti paskatomis, siekiant pagerinti valdyseną, aplinkos apsaugą. Ir galiausiai norėjau pasakyti, jog Europos parlamentas turėtų įsitraukti labiau į vykdomus tyrimus ir numatant lyginamosius rodiklius. Paskutinis mano pastebėjimas yra susijęs su Bangladešui skirtu tvarumo paktu. Tai yra ta priemonė, kurią galima būtų paskatinti e, įgyvendinimą. Malstrom pačioje pradžioje kalbėjo apie tai, jog e, paktas gali būti taikomas ir kitoms valstybėms. Ar galima būtų apsvarstyti šį aspektą? Ir kaip e, dėl Europos parlamento e, audinių iniciatyvos, e, e, turiu galvoje, Bangladešui taikomą e, paktą. Tikrai nesibaigianti istorija ta audeklų iniciatyva. Toliau mina. Dėkuoju. Pirmininkė, šiandieną mes tikrai vieni kitus pavaduojame. Aš pavaduoju Lola Sančias. Pristatysiu, ką ji norėjo pasakyti. Visų pirma, pripažįstame tai, kad BLS reglamentas prisidėjo prie socialinio vystimosi ir moterų teisų e, pagerinimo, gero, geros valdysenos praktikos e, ir tarptautinės e, darbo organizacijos standartų gyvendinimo. Mm. E, mes teigiamai vertiname tai, kad naujasis reglamentas padidins importą iš tų šalių, kurios gauna naudą ir kurios yra prisidėjusios prie visko išskyrus ginklus susitarimo. Mes žinome, kad skirti dėmesį kai kuriems naudos gavėjams padės dar geriau siekti tikslų. Mes taip pat teigiamai vertiname tai, kad reikia daugiau skaidrumo ir e, skaitomybės. Mes raginame komisiją įkurti bendras stebėjimo komisijas, komitetus, kuriuose, dal, kuriuose dalyvautų taip pat ir visuomenės organizacijos, privatus sektorius, ES ir taip toliau. Taip pat sustiprintas skaidrumas, e, m, belas Plus turėtų būti prieinamas. GSP plus stebėjimo sistema turėtų būti skatinama, turėtų būti sustiprinama, turėtų dalyvauti taip pat ir trečiosios šalis. Joms dalyvaujant buvo pasiekta pažangos įgyvendinant 27 konvencijas. Be to, komisija komisija turėtų atsižvelgti į tai, kad visuomenės, visuomenės organizacijoms ir, ir mažėja vietos, mažėja veiksmų laisvės, ji taip pat apribota ir profesinėms sąjungoms, tai priklauso nuo teisinių įsipareigojimų ir e, tarptautinio susitarimo e, dėl pilietinių ir politinių teisų, jų reikia laikytis. Taigi mes turėtume skatinti komisiją e, šias E, skatinti, stebėti visas šalis. E, komisija turėtų nustatyti tikslus ir kriterijus susijęs su BLS, e, susijęs su konvencijomis. Mes norėtume, kad būtų įkurtas, sukurtas taip pat ir skundų mechanizmas, susijęs su priekybos e, įsipareigojimais tam, kad ES laikytųsi įsipareigojimų ir sutarčių bei pagrindinių žmogaus teisų hartijos. Be to, manoma, kad tarifų mažinimas turėtų, e, turėtų būti palaipsniai vykdomas, palaipsniškai vykdomas, tam, kad būtų galima pagerinti žmogaus e, darbo situaciją valstybėse Tikiuosi, kad į mūsų pakeitimus atsižvelgs pranešėjas. Dėkoju. Norėčiau suteikti žodį komisijai. Ponui Walter. Hertrup. Bet taip pat užduočiau klausimą ir iš savo pusės. Ar buvo diskusijų dėl Mianmaro? apie tai, kad reikėtų pašalinti mm, prekybos lengvatas Mianmarui. Buvo gandų. Galbūt galėtumėte išsameu paaiškinti, koks yra procesas. Kokiu veiksmu bus imtasi. Mm, apie kokius rodiklius yra kalbama per diskusijas. Ar taip pat būtų atsižvelgta ir į pasiekmes žmonėms, kurie gyvena Mienmare. Prašau, žodis jums. Dėkoju, pirmininkė, kolegos. Visų pirma, komisija teigiamai vertina pranešimo projektą, kurį parengė INTA, taip pat e, ir vertinimą teigiamai vertiname. Mes dalyvavome ir DEF komitete, e, mato, matėme, kad e, jūsų e, požiūris yra panašus į jų. Jūs tinkamai paminėjote, kad pirmą kartą Europos parlamentas yra bendra teisės leidėjas mm, diskutuojant apie BLS reglamentą. Šis reglamentas yra tikrai geras ir prie to prisidedate ir jūs. Mes teigiamai vertiname tai, kad jūs pabrėžite, e, kad BLS reglamentas yra vystimosi priemonė. Tai atsispindi ir pranešime, ir jūsų rekomendacijose. Per šį reglamentą mes e, toliau iš, e, skatiname laikytis mūsų vertybių. Mes džiaugiamės tam tikromis išvadomis, pavyzdžiui, tai, kad BLS yra skirta neturtingiausios šalims. Mes matėme, kad e, eksportas iš šalių, kurios mm, prisideda prie visko išskyrus e, ginklus, susitarimo padidėjo 62 procentais. Taip pat matome, kad šalis naudojasi ir lengvatomis, ir buvo pasiekta pelno daugeliu šalių. Tai, buvo ne, tai nebuvo padaryta Europos Sąjungos pramonės sąskaita. Europos Sąjunga yra įsitraukusi į šį procesą. Bet importas iš visų belas e, šalių vis dėlto sumažėjo nuo 6-4 procentų. Dėl stebėjimo rekomendacijos pranešime teigia, kad mes darome poveikį, pavyzdžiui, e, žmogaus teisų darbo situacijai. Piminėsiu taip pat ir Mianmaro atvejį vėliau. Na, bet kalbant apie Pakistaną, mes dalyvavome misijoje toje šalyje neseniai ir buvo diskutuojama apie situaciją, apie lengvatas, buvo išrinkta nauja valdžia, buvo paskirtas naujas prokuroras. Uh, Ir buvo pas, analizuojama Pakistano konstitucija ir buvo pasakyta, kad tiesa neturi būti skirtingai taikomos teisės. Teisės turi būti darbuotojams vertinamos vienodai. Taigi bus sprendžiama ši problema. Dėl Filipinų Europos parlamentas reikalavo stebėti MBLS. Filipinai norėjo traukti, vėl įvesti mirties bausmę. Jau kongrese buvo balsuojama dėl to, bet ir komisijos narė Malstrom ir Europos parlamento nariai prisidėjo prie to, kad šiuo metu dar mirties bausmės toje šalyje nėra. Aš tikiuosi, kad tai yra taip pat dirba GSP. Dėl mūsų tolesnių veiksmų, remiantis jūsų rekomendacijomis ir mm, tuo, ką ką tik išgirdome. Dėl skaidrumo mes galime jau imtis veiksmų šios rydyje, nelaukdami kito reglamento. Mes jau analizuojame tai Mes bendradarbiavame su piliečių visuomenė prieš, prieš misijas, kurias organizuoja EIVT, susitinkame su pilietinė visuomenė. Mes pasižymime būtent, kur reikėtų taip pat įtraukti visuomenę dar labiau. Partnerystė su naudos gavėjomis šalimis. Manau, kad apie tai reikėtų informuoti dar labiau. Tai susijęs su tai, ką sakėte jūs, kolega. Uh, Jūs kalbėjote apie tai, kaip reikėtų verslo įmonės susijęti. Stengiamės tiesiog įtraukti daugiau investuotojų į tam tikrus sektorius, kur, kurie nebuvo iki šiol dažnai naudojami. Stebėjimas e, yra paremtas 27 konvencijomis. Mes stengiamės jį šiek tiek keisti. Vietoj išsamių diskusijų daugeliu temų mes stengiamės tiesiog pagalvoti apie pagrindinės temas. Tai padarėme Pakistane, kai neaptarėme tam tikrų klausimų, dėl kurių prašėme tiesiog e, vyriausybės iki birželio mėnesio imtis tam tikrų veiksmų dėl jų. Taip pat atsižvelgėme ir į komentarus dėl to, kad reikėtų dažniau naudoti e, e, pats pasitraukimo e, mechanizmą. Tas mechanizmas vadinasi sustiprinto EBA mechanizmas. Dabar galvojame apie Kambodžą ir Mianmarą. Ir ko gero dėl šių šalių imsimės ir tolesnių veiksmų. Kaip tai veikia praktikoje, klausite jūs, kai mes pradedame taikytis šią, šį sustiprintą EBA e stebėjimą, mes apie tai kalbėjome jau 2017 metų e, dokumente. E, mes rėmėmės jau patirtimi, kuri buvo sukaupta anksčiau. Dabar didžiausią dėmesį skiriame darbo sektoriui ir aplinkai. Komisijos narė Malstrom tikrai daug prisidėjo ir prie Kambodžos, ir prie Mianmaro klausimų, bet taip pat buvo aptarta, aptarta ir kitų šalių situacija. Mes Pakistane lankėmės po po to, kai komisijos narė Mastrom ėmėsi veiksmų, pamatėme, kad situacija buvo pagerėjusi, bent jau pagrasinimas neteikti pagalbos daro įtaką. Dėl pramonės vedinimo manau, kad mes tikrai turėtume dažn, daugiau bendradarbiauti su DEVE komitetu, nes uh, taisyklės, kurios taikomos vietoje, prekybos lengvatos, informatumas, tai yra klausimai, kurie aktualūs ir jums, ir jų komitetui. Tai yra kai kurie iš e, klausimų, dėl kurių mes jau galime darbuotis ir dabar. Dėl kito reglamento dar yra klausimų, kurie nebuvo išspręsti, bet į, apie juos reikėtų pagalvoti. Analizuosime poveikio vertinimą prieš rengdami kitą reglamentą kitais metais. E, mes analizuosime tam tikrus klausimus, kaip kad, pavyzdžiui, reikėtų traukti ir e, paslaugas į balas schemą. Tai taip pat yra paminėta ir jūsų rekomendacijose. Kaip būtų galima didinti teigiamą poveikį aplinkai, kaip būtų galima įtraukti daugiau konvencijų ir pasitraukimą e, taikyti taip pat ir sektoriams dėl kilmės kumulacijos, apie tai buvo diskutuojama, pavyzdžiui, dėl Kambodžos ir Malazijos, na, gali bu, galima sieti šias šalis. Arba gal, galima, pavyzdžiui, sėti taip pat Pietų Azijos valstybės. Yra pasiūlymų apie panašius apjungimus. Taigi, baigdamas Norėčiau pasakyti, kad mes INTE, INTE komitetą vertiname teigiamai, vertiname ir vidurio laikotarpio peržiūrą. Turėtume nepamiršti, kad BLS reglamentas yra vystimosi priemonė, bet mes taip pat galime suprasti, kad mūsų prekybos verty, prekybos e, prekybos vertybės e, yra siejamos ir su kitomis vertybėmis. Aš tikiuosi, kad Europos parlamentas ir INTA ir toliau aktyviai dalyvaus, rengiant šį doku dokumentą, naują dokumentą, nes e, jūs tikrai daug padedate. Ir tikiuosi, kad e, naujas dokumentas e, bus dar geresnis ir bus dar geriau gyvenėtas. Taigi dėkoju pirmininkė. Dėkoju, aš turiu du papildomas pastebėjimus. Pirmiausia, dėl reformų ir bendro požiūrio. Ar diskusijose komisijoje buvo kalbėta apie galimybę numatyti specifinę preferenciją produktams, kurie užtikrina sąžingos prekybos standartus. Taigi tokiu būdu bus atsižvelgiama ne vien tik tais specifinės šalis, bet ir specifinės produkcijos formas. Kitas klausimas tai yra susijęs su Muanmaru. Ar tikrai manote, kad e, blokavimas yra tinkama priemonė santykiuose su trečiosiomis šalimis bei santykiuose su Europos parlamentu? nesu įsitikrinęs, ar tas blogo rašymas, ar e, pranešimai per Twitterio paskirą yra tinkamas būdas, ypač galvojant apie e, pasiekmes, kurių gali turėti trečiosiuose šalise pranešimas Twitteryje ar blogė dėl Mienmaro. Tai ar tai reikš, kad e, bus atliekamas formalus tyrimas? Dėkuoju, ponė Pirinkė. Dėl pirmojo klausimo. Dėl produktų, tai geras pagristas klausimas. Tik šiuo metu pagal šį reglamentą neįmanoma tai padaryti. Tačiau, pažiūrėjau, lankydamasis Filipinuose sužinojau, kad rengiami teisės aktai, kuriais bus užtikrinama, kad, pavyzdžiui, įmonės automobilių gamybas, įmonės neužtikrinančias tam tikrų darbo apsaugos standartų neturės eksporto leidimo. Teisiškai mes į tai nesigiliname, tačiau atrodo, štai yra tokia trečios žalės iniciatyva, kuri e, krypsta jūsų pasiūlytą kryptimi. Tačiau kitą vertus reikia palengvinti prekybą ir pagalvokime, kiek reikia papildomų kriterijų. O dėl Mienmaro, e, tai anksčiau atsakiau jūsų klausimą dėl pasiekmių žmonėms vietoje. Langiantis su vizitu, aukšto viso vizitu praėjusią mėnesį, daugelis kolegų ir suinteresuotų asmenų apie tai kalbėjo. Pavyzdžiui, e, dauguma tekstilės pramonėje e, dirbančių moterų e, yra, yra 5000, jos pusę savo pajamų siunčia savo giminaičiams, dirbantiems žemės ūkijoje ir jeigu jos netektų darbo, tai būtų prarasta ši dinamika labai pažydžiama šalyje. Beje, buvo keltas ir vertinimo klausimas, jeigu bus nesinaudojama šio mechanizmu, prarasite pasitikimą savimi ir tuomet kitos šalis taip pat nepažiūrės rimtai šios standartus. Taigi, kaip apie tai informuoti, kaip perduoti šią žinią? Tiesiog kalbėjau apie pasiekmes, o kalbant apie procedūras, tai viskas yra nurodyta GSP reglamente, pavyzdžiui, per. Ba, bus veiksmai, kurie bus paskelbti oficialiame leidinyje, po to bus šešių mėnesių vertimo laikotarpis, šešių mėnesių ataskaitos rengimo laikotarpis, tuomet šalis turės keltą savaičių komentarams, taigi visa ši procedūra pati savame šiek tiek užtruks ir tai reiškia, kad bus galimybė užmėgsti dialogą tiek su trečia šalimi, tiek ir su interesuotais subjektais toje trečioje šalyje. Taigi pagrindinė mintis yra štai kokia, kad jeigu iš tikrųjų bus pateiktas pasiūlymas e, atlikti vertimą, galvant laikinimą importo leidimų e, uždraudimą, tačiau pagalvokite ir apie poveikį. Tai yra, kad jūs turite poveikį e, tiems politiniams dalykams, kuriuos norite pakeisti. O dėl to sverto Tai labai svarbu naudotis bendromis priemonėmis, tačiau blokų, e, blogų rašymas e, iš tikrųjų leidžia kartais viską supurtyti, atkreipti dėmesį, kokia yra tikrovė, o dėl Mienmarė, tai iš tikrųjų pareigūnai leido mums susitikti su įvairiais aukšto rango atstovais, kurie potencialiai gali padaryti poveikį. Dėkoju. Taigi atrodo, kad iš tikrųjų bus e, formaliai pradėtas vertinimas, vertimo procedūra. Na, kol kas dar neprimti sprendimai. Na, procedūros pradžioje pirmiausia reikės nuspręsti, ar reikimtis veiksmų ar ne, ar pradėti rekomendacijų procedūrą, po to, kai veiksmas bus patvirtintas ir paviešintas leidinyje, tuomet jau galima bus spręsti, ar formaliai jį pradėti taikyti ar ne. also candidate for the... Tai čia, e, kaip suprantu, kandidatas į diplomatinės tarnybas. Ponas Hansenai, prašau žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė, kadangi pavaduoju poną Fijelną, priemiau domen visas jūsų pastabas, taip pat priemiau domen, kad bus tam tikrų pakeitimų, taigi viską tai perduosiu ponui Felneriui. Ir dėkoju jo vardu, dėkoju. Dėkoju. Kągi pakeitimus galima teikti iki gruodžio 19 dienos, 12 dienos pietų metų, pakartosiu, gruodžio 19 diena, e, vidurdienis, 12 valanda. Puiku. Dabar galime perėti prie balsavimo. Ir darome trumpą pertraukėlę 5 minučių. Okay, dear colleagues. First, I... Kągi, kolegos, pirmasis e, klausimas, dėl kurio balsuosime, yra septintasis. Prieš pradedant, vis dėlto siūlau išbandyti, ar veikia balsamo įranga. Balsuokime. Ar visi balsavote? Kągi, baigėme bandomąjį balsavimą. Patvirtinta. Taigi technika veikia gerai. Dabar siūlau pradėti nuo septintojo darbo tvarkės punkto. ES ir Kolumbijos bei prie Perų prekybos sustarimo gyvenimo e, pranešėjas yra ponas Fizas. Pirmas pakeitimas 13 už, prieš susilaikiusiai primta. 14 už, prieš susilaikiusiai primta. 15 už, prieš susilaikiusiai primta. 15 16 už, prieš, susilaikiusiai atmesta. 17 už, prieš, susilaikiusiai primta. Antras kompromisas, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Trečias kompromisas, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. 28 kas už, prieš, susilaikiusiai atmesta. 29. Kas už, prieš, susilaikiusiai jį atmesta. 30. Kas už, prieš, susilaikiusiai jį primta. 31. Už, prieš, susilaikiusiai jį atmesta. 32. Už, prieš, susilaikiusiai jį atmesta. Ketvirtas kompromisas. Kas už? prieš susilaikiusieji, man rodos, atmesta. Pasitikslinkime, balsuokime. Ketvirtasis naujasis kompromisas. Balsamas baigtas. Atmesta. 34. Kas už? Prieš susilaikiusiai atmesta. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. 36 už, prieš, susilaikiusiai atmesta. 37 už, prieš, susilaikiusiai primta. Penktas kompromisas už, prieš, susilaikiusiai primta. Šeštas kompromisas už, prieš susilaikiusi primta. 44 už prieš susilaikiusi atmesta. 45 už prieš susilaikiusi jį. Pasitikslinkime dėl 45 pakeitimo. Balsuokime. Balsamas baigtas. Atmesta. Šeštas A, naujasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikysi primta. Septintas kompromisas, kas už. Dėl 50 žodinis pakeitimas. Septintas kompromisas, kas už, prieš, susilaikysi jį primta. 50 Heidi Houtvilla. Dėkoju. Dėl 50 pakeitimo antrosios dalies siūlome, siūlyčiau balsuoti e, dėl jo atskirai prie to septinto kompromisinio pakeitimo, kurį ką tik tais um, patvirtinome. Mes norėtume, kad būtų prašoma komisijos pasirūpinti, jog būtų pateikiami su lytimi susiję duomenys apie eksportuojančias įmonės. Papildoma antroji 50 kompromiso dalis. Kas už prieš sulaikiusiai atmesta. 52. Kas už? Atsiprašau, nebereikia. 53. Kas už? Prieš susilaikiusiai patvirtinta. 8. Kompromisas. Kas už? Prieš susilaikiusiai primta. 57. Kas už? Prieš susilaikiusi atmesta. 58. Kas už? Prieš susilaikiusi primta. 59. Už prieš susilaikiusi atmesta. 60. Kas už? Prieš susilaikiusi primta. 61. Kas už? Prieš susilaikiusi primta. 17. Kompromisas. Kas už? Prieš susilaikiusi primta. 62. Kas už? Taigi, ramiai visi. Iš dėl 62. Kas už? Prieš. Pasitikslinkime dėl 62 pakeitimo balsuom elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Primta. 64. Kas už? Prieš. Susilaikysiai atmesta. Dev... Dešimtas kompromisas, sako pirmininkas. Devintas kompromisas, kas už, prieš, susilaikiusi, primta. Dešimtas kompromisas, kas už, prieš, susilaikiusi, primta. 71 su papildymu, kas už, prieš, susilaikiusi, atmesta. 73 kas už, prieš, susilaikiusi, atmesta. 75 kas už, prieš, susilaikiusi atmesta 76, kas už, prieš, susilaikiusi atmesta. Dešimtas naujasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikiusi primta. 81, kas už, prieš, susilaikiusiai atmesta 11 kompromisas, kas už prieš susilaikiusiai primta. 12 kompromisas, kas už, prieš, susilaikysi primta. 91, kas už, prieš, susilaikysi primta. 13 kompromisas, kas už, prieš, susilaikysi primta. 14 kompromisas, kas už, prieš, susilaikysi primta. 103 pakeitimas už, prieš, susilaikiusiai atmesta 104 pakeitimas, kas už prieš susilaikiusiai primta 15 kompromisas, kas už prieš susilaikiusiai primta 107, kas už prieš susilaikiusiai atmesta 109, kas už prieš susilaikiusiai primta 110, kas už prieš susilaikiusiai atmesta 111, kas už, prieš, susilaikiusiai atmesta 16 kompromisas, kas už, prieš, susilaikiusiai primta 114, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Pirmas kompromisas, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Aštuntas, kas už, prieš, susilaikiusiai atmesta, devintas kas už, prieš susilaikiusiai primta, dešimtas kas už, prieš susilaikiusiai primta, aštuonioliktas kompromisas kas už, prieš susilaikiusiai primta, dvyliktas už, prieš susilaikiusiai primta, pirmas kas už, prieš susilaikiusiai primta Pasitikslinkime um, dėl pirmojo. Elektroniniu būdu balsuokime. Atmesta antras, kas už, prieš, susilaikiusi primta. Trečias už, prieš, susilaikiusi atmesta. Balsuokime dėl viso pranešimo su pakeitimais, balsuokime elektroniniu būdu, balsuojame. Balsamas baigtas. Taigi, ponė Fizas, sveikinu surinkutę balsų daugumą. Kitas e, punktas - pranešimas dėl asociacijos sutarimo su Transerinė Amerika prekybai skirtos dalies įgyvendimo. Ponas Bigi yra pranešėjas. Pradėkime nuo 25 pakeitimo. Kas už prieš susilaikiusi primta? 26. Kas už prieš susilaikiusi jį? 27. Kas už prieš susilaikę? Patvirtinta 28. Už prieš susilaikę? Atmesta kompromisas trečias. Kas už prieš susilaikę? Patvirtinta 31. Už prieš susilaikę? Atmesta ketvirtas kompromisas už prieš susilaikę? susilaikė, patvirtinta. 33. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 34. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 5. Kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 37. Už, prieš, susilaikė, priimta. 39. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 40 už, prieš, susilaikę, priimta. 41 už, prieš, susilaikę. Pasitikrinsime dėl 41, pradedame balsuoti. Baigiame, atmesta. 42 už, prieš, susilaikę atmesta. Šeštas kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 45 už, prieš, susilaikė, atmesta. 46 už, prieš, susilaikė, atmesta. 48 už, prieš, susilaikė, priimta. 49 už, prieš, susilaikė, priimta. 7 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta prieš susilaikę priimta. Penkiasdešimt šeštas su žodiniu pakeitimu dėl antros dalies. Už, prieš, susilaikę. Man atrodo patvirtinta, bet pasitikrinsime. Balsuojame dėl antros dalies. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Priimta. 51. Antroji dalis. Jos nebelieka dėl 56 pakeitimo. Toliau 54. Antroji dalis. Atkrinta. 57 už, prieš, susilaikė, priimta. 58 už, prieš, susilaikė. Pasitikrinsime. Balsuojame dėl 58. Balsuoti baigiame. Atmesta. 59 už, prieš, susilaikė, atmesta. 8 kompromisas už, prieš susilaikę priimta. 60 už prieš susilaikę priimta. 62 už prieš susilaikę atmesta. 9 kompromisas už prieš susilaikę priimta. 68 už prieš susilaikę atmesta. 10 kompromisas už prieš susilaikę priimta. 70 Dėl pirmos dalies. Už, prieš, susilaikę, priimta. Antras kompromisas. Už, prieš, susilaikę, priimta. Tryliktas pakeitimas. Už, prieš, susilaikę, priimta. Keturioliktas. Už, prieš, susilaikę, priimta. Penkioliktas. Už, prieš, susilaikę, priimta. Šešioliktas. Už, prieš, susilaikę, priimta priimta. 17 už, prieš, susilaikę, priimta. 19 už, prieš, susilaikę. Man atrodo, atmesta, pasitikrinsime, balsuojame dėl 19, pradedam. Balsuoti baigiam. Atmesta. 20 už, prieš, susilaikę, priimta. 21 už, prieš, susilaikę, priimta, 23 už, prieš, susilaikę. Pasitikrinsime, dėl 23 balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Atmesta. 24 už, prieš, susilaikę, atmesta. Pirmas už, prieš, susilaikę, priimta. Antras už, prieš susilaikę priimta. Trečias už, prieš susilaikę priimta. Pen, ketvirtas už, prieš susilaikę priimta. Penktas už, prieš susilaikę priimta. Pirmas kompromisas už, prieš susilaikę priimta. Septintas už, prieš susilaikę priimta. Aštuntas už, prieš susilaikę priimta. Devintas už, prieš susilaikę priimta priimta. Dešimtas už, prieš susilaikę priimta. Galutinis balsavimas vyks elektroniškai, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Priimta didžioji dauguma. Priėmė, tad sveikiname poną Bögę. Devintas klausimas skirtas Pasirinkimo narystiai paramos priemonės nustatymui. PNPP ponas Borelį yra nuomonės referentas. 29 už, prieš, susilaikę, priimta. Pirmas kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. 30 už, prieš, susilaikę, atmesta. 33 už, prieš, susilaikę, priimta. Antras kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. Ket, trečias kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. 38 už, prieš, susilaikę, priimta. 39 už, prieš, susilaikę. Pasitikrinsime dėl 39 balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Priimta. 40 už, prieš, susilaikę, priimta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. 45 už, prieš, susilaikę. Man atrodo, kad pat, priimta, pasitikrinsime dėl 45. -ojo. Balsuoti baigiame priimta. Dešimtas už, prieš, susilaikę, priimta. Vienuoliktas už, prieš, susilaikę, atmesta. Dvyliktas už, prieš, susilaikę. Man atrodo priimta, pasitikrinsime dėl dvyliktojo, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame priimta. Penktas kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. Šeštas kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. Aštuonioliktas už, prieš, susilaikę. Pasitikrinsime. Man atrodo, priimta. Balsuojame. Dėl 18 balsuojam. Dėl 18 balsuojame elektroniškai. Balsuoti baigiame. Priimta. Septintas kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 21 už, prieš, susilaikė. Pasitikrinsime dėl 21 balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Priimta. Ketvirtas už, prieš susilaikę priimta. 22 už, prieš susilaikę priimta. 23 už, prieš susilaikę priimta. 24 už, prieš susilaikę priimta. 8 kompromisas už, prieš susilaikę priimta. 26 už, prieš susilaikę priimta. 27 už, prieš susilaikę priimta priimta. 28 už, prieš, susilaikę, pasitikrinsime dėl 28 balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Priimta. 46 už, prieš, susilaikę, priimta. 47 už, prieš, susilaikę, priimta. 48 už, prieš susilaikę, regis priimta, pasitikrinsime dėl 48. Balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Priimta, 49 už, prieš susilaikę, priimta, 50 už, prieš susilaikę, priimta. Pasitikrinsime dėl 50 balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Priimta. 51 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 52 už. Prieš. Susilaikė. Atrodo atmesta pasitikrinsime. Dėl 52 balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 53 už. Prieš. Susilaikė. Atrodo priimta, pasitikrinsime dėl 53-ojo. Balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Priimta. Galutinis balsavimas buvo pakeistas. Galutinis pranešimas buvo pakeistas. Balsuojame dėl galutinio pakeisto pranešimo. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Sveikiname poną Borelį. Patvirtinta. So, and I think one of the sexiest... Taigi, pati patraukliausia dalis, mano manimu, yra medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimui skirtas dokumentas. Dešimtas kompromisas už, prieš, susilaikė, manau atmesta. Pasitikrinkime elektroniškai. Pradedame balsavimą. Baigiame. Patvirtinta. 88 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 89 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 11 kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. O 105 pakeitimas už, prieš susilaikė. Manau atmesta. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 105. Baigiame balsavimą. Atmesta. 106 už. Prieš. Susilaikė. Manau atmesta. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 106. Baigiame balsavimą. Atmesta. 107D. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 12 kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 12 kompromiso. Pradedame balsavimą. Baigiame. Patvirtinta. 108D atkrenta. 114. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 114. Pradedame balsavimą. Baigiam balsavimą. Atmesta. 116 D. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 13 kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtintas. Pasitikrinkime. Ne? Keturioliktas kompromisas kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Dvidešimt ketvirtas kas už. Prieš susilaikė patvirtinta Pasitikrinkime elektroniškai dėl 24. Baigiame balsavimą. Patvirtinta. 25. Kas už? Prieš? Susilaikė. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 25. Pradedame balsavimą. Baigiame balsavimą. Atmesta. Pirmas kompromisas kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai dėl pirmo kompromiso. Pradedame balsavimą. Baigiame. Patvirtinta. 28 kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Antras kas už, prieš susilaikė. Pasitikrinkime dėl antrojo. Pradame balsavimą. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Trečias, kas už, prieš, susilaikė. Jūs esate pavargę, aš suprantu, bet prašau pakelkite rankas, antraip reikės elektroniškai tikrinti dėl kiekvieno. Taigi dabar pradedame elektroniškai balsuoti dėl trečio. Baigiame balsuoti patvirtinta. 31. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 31. Balsuavimą pradėjome. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 32 kas už. Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. 33 kas už. Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. 34 kas už. Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. 35 už. Prieš. Susilaiko Pasitikrinkime elektroniškai dėl 35, pradėjome balsuoti. Baigiame balsavimą. Atmesta. 36 už. Prieš. Susilaiko. Atmestas. 37 už. Prieš Pasitikrinkime elektroniškai dėl 37. Pradedame balsavimą. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 38. Kas už? Prieš? Susilaiko. Atmestas. Antras kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaiko. Patvirtintas. 40, 41 kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 41, pradedame balsavimą. Baigime balsuoti. Atmestas. 42 kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 42. Pradedame balsuoti. Balsavimą baigiame. Atmesta. 44 kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 44. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 45 kas už, prieš, susilaiko. Patvirtinta. 46 Penktas, kas už? Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 46. Suderinama su 45. Atkrenta dėl 44. Taigi dabar trečias kompromisas, kas už prieš susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai. Dėl trečio kompromiso balsuojame. Baigiame balsavimą. Patvirtinta. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš susilaiko. Patvirtinta. Penktas kompromisas, kas už, prieš susilaiko. Patvirtinta. Šeštas kompromisas, kas už, prieš susilaiko. Patvirtinta. Pasitikrinkime visgi elektroniškai dėl šešto kompromiso. Pradedame balsavimą. Baigiame. Patvirtinta. 66, 67 ir 13. Kas už? Prieš. Susilaiko. Tikriname elektroniškai dėl šių trijų pakeitimų. Pradėjome balsuoti. Baigiame. Atmesta. 38 antra dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko. E, atmesta 17. 70. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. Atkrenta. Taigi dabar septintas kompromisas. Kas už? Prieš prieš susilaiko. Manau, patvirtinta, pasitikrinkime elektroniškai dėl septintojo kompromiso. Patvirtinta. 15. Kas už? Prieš susilaiko. Atmestas. Aštuntas kompromisas kas už? Prieš susilaiko patvirtinta. Devintas kompromisas kas už, prieš susilaiko patvirtinta. 84 atkrenta. Taip pat ir 85, nes jis yra identiškas, tuomet 86, a, 86 taip pat atkrenta. Taigi 127 dėkas už prieš, susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 127D. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Dabar balsuojame. Gausinis balsavimas, elektroninis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsavimą patvirtintas. Sveikinu pranešėją. Dėkuoju kolegos už šį konstruktyvų balsavimą. Prašau laikytis tylos, jeigu išėnate iš salės. Really uh, Žinoma, man nesuprantama, kodėl jums reikia išeiti. Bet jeigu tai darote, tai darykite tyliai. So, as we decided on the change. Taigi, kaip nusprendėme keisdami darbo atvarkę, 11 punktas buvo nukeltas į šio dienos posėdžio pabaigą ir dabar pereisime iš karto prie 12 punkto, 12-13 ir 12 mm, ir 13 dabar. Okay. So we start now. Taigi, susitarimas e, su Singapūru. Man rodos, Davidas Martinas yra pranešėjas. Thank you, Bern. Um... Dėkuoju, Berntai. Kolegos, Tiesiog norėčiau e, suteikti naujausios informacijos dėl diskusijų, dėl pakeitimų. Pirmininkas prašo rimties. Aš beveik e, pats bijau pradėti kalbėti. Kaip ten bebūtų, norėčiau padėkoti kolegoms už pakeitimus. Iš viso gavome 116. Na, be abejo, nekomentuosiu jų pavieniui, tiesiog e, aptarsiu keturias rytis. Pirmiausia, dėl apmokestinimo. Kai kuriuose pakeitimuose nurodyta, kad Singapūras yra mokesčio azija. E, noriu labai aiškiai pasakyti, tai neteisinga. Taigi mūsų valstybėse narėse taikomos mažesni mokesčių tarybai e, nei Singapūras. Singapūras yra atsakinga mokesčių ir jurisdikcija ir EBPO, globalinis forumas, atsakingas už skaidrumą ir informacijos mainus mokesčių tikslais 18 metais patvirtino, kad e, panašiai kaip Slovenija, Ispanija ir Šveicarija, Singapūras yra atsakinga mokesčių jurisdikcija, o taip pat e, Elgesio kodekso net bendradarbiaujančių mokslinių mokesčių e, jurisdikcijų sąraše Singapūras neįtrauktas ne į prižiūrimų šalių, nei juodų ir juodai šalių sąrašą. Be to e, galioja daugia šalis e, susitarimas su Singapūru dėl automatinių e, informacijos mokesčių tikslais mainų. Uh, Na ir taip pat Singapūras BP, informavo BPO, jog pagal šis tarimais ketina aktyvuoti informacinius, inform, automatinius informacinius mainus visomis valstybėmis narėmis, su kuriamis jis neturi dvišalių sustarimų. Šis įsipareigojimas e, dera su partnerystės ir bendradarbiavimo sustarimu ir yra įtrauktas. Taigi neįtrauksiu, nepalaikysiu tų pakeitimų, kuriuos sesiūloma Singapūrą įvardyti kaip e, mokesnė oazė dėl finansinių sandorių. Taip, Singapūras yra didelis finansų centras, dėl to nėra jokių abejonių. Tad, nu, praeisis iki kalbė apie finansinę krizę. Taip, Taigi, sustarime yra numatytas atsargos nuostatas, pagal kurias galima bus taikyti priemonės dėl atsargumo sumetimų tam, kad e, Europos investitoriai ir indėlių turėtai nenukentėtų. Tai bus užtikrinama ir mūsų finansinės sistemos stabilumas. Dėl šios priežasties neižvelgiu, kad e, Singapūro sustarimo paslaugų skyriuje numatytas nuostatos sukeltų krizę. Nesutinku su tuo. Galbūt komisija galėtų taip pat mus nuraminti dėl šio klausimo. Dėl geografinių nuorodų, taigi sustarime nenumatyti e, nuorodų į e, atitinkamą 196 geografinės nuorodas, kurios yra nurodytas priedė. Tačiau po to, kai EP, Europos parlamentas duos savo sutikimą, įsigalios šis protokolas. Na ir su Singapūru sprendžiu, iš diskusijų su Singapūru sprendžiu, kad dauguma geografinių nuorodų, nors ir ne visos bus apsaugotos. Na ir tikiuosi, kad komisija patvirtins, kad registracijos procedūros Singapūrė bus užtikrintos, jau lab, kad daugelį valstybių narių domina šis klausimas. Dėl AILO, tarptautinės darbo organizacijos e, konvencijos ir darnaus vystymas nuostatų, tai tai Singapūras e, atmetė tarptautinės darbo organizacijos pastabas dėl priverstinės darbo jėgos. Šiaip gerai visi paaiškinimai dėl darbo politikos Singapūrė palaikysiu. Pa, pakeitimus, kuriais raginama, kad Singapūras duotų signalų, kad jis ketina ratifikuoti atitinkamą konvenciją ir bendradarbiaus. O dėl prekybos ir darnaus vystimasi skyriaus, tai bijau, kad tai nėra pilnai užtikrinta. Kaip žinia, šis skyrius buvo sudarytas prieš ilgą laiką. Na ir tikimės, kad po to kai e, įsigalios šis tarimas pagal bendrą peržiūros taisyklę bus peržiūros šios nuostatos, ypač atsižvelgiant e, tai, kad kaip paskutinė priemonė numatytas sankcijomis grindžiamas mechanizmas. Na, dar aptarsiu šį klausimą su kolegomis. Na ir ponė pirmininkė, šis klausimas iš tikrųjų labai svarbus mūsų frakcijai. Taip, reikia prisimti įsipareigojimus, kurie bus įtikinanti tik tais tuomet, jeigu bus vykdymo užtikrinimo mechanizmas. Dėkoju kolegoms už indėlį ir ben, tik džiaugiuosi tam turiu bendradarbiavimą su šešėliniais pranešėjais, rengiant kompromisinius pasiūlymus. Šis bendradarbiavimas likščiau buvo labai vaisingas. Dėkoju. Dabar pasisakys šešėliniai pranešėjai. Pono Keli nėra. Ponas Kamal. Jo taip pat nėra. Nadie Hirš pavaduoja poną Tribuziką. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Tarsiu tik tais keletą žodžių at mūsų šešėlio pranešėjo Trimoza vardu. Jis dėja šiandieną netvyko, nes lankosi su oficiale delegacija santykiams tarp ES ir, ir JAF ir iš tikrųjų jūs puikiai padirbėtės šiuo pasiūlymu. Taigi jis pakeitė tik tais e, keletą pakeitimų dėl abiejų rezoliucijų, nes jo manimų rezoliucijų projektai yra labai geri. Pirmiausia, siūlo atkreipti dėmesį tai, kad puikiai suprantame, jog Singapūras mūsų atžvilgių elgesi lankščiai ir kantriai, taigi nežiūrint e, kai kurių trūkdžių iš mūsų pusės yra linkęs toliau palaikyti santykius ir pastangas. Jis negali laikyti pakeitimų dėl sankcijoms grindžimo mechanizmo, tačiau nebejoju, jog šešėliniai pranešėjai ir pranešėjas ras sprendimą dėl šio klausimo, dėl kurio nuomonės labai įsiskiria. Svarbiausia dabar duoti žalę šviesą šiam susitarimui ir tai pasirūpinti, jog jis įsigaliotų. O dėl rezoliucijos, dėl investicinių susitarimų, tikimės, kad pavyks sustarti dėl formuluočių, kuriuose brėžiama socialinė ir bendrovė atsakomybė, nors ji yra savanoriško pobūdžio, nes manome, kad tai yra papildoma e, veiksmingiausia priemonė šalia teisės aktų ir manome, kad tai yra geras pagrindas tam, kad abi rezoliucijos parodytų, jog palaikome sustarimą, džiaugiamės konstruktyviu bendradarbiavimu su pranešėjų ir kitais šešėliniais pranešėjais. Dėkoju. Anmeni Minir, GUE frakcijos vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dar sėki priminsiu, tikrai esu susimašysi dėl šio susitarimo, pateikime pakeitimų, finansų rinkas Singapūrė e, yra labai liberalizuota, todėl yra daug pašto dėžučių įmonių Singapūrė. E, bent jau kila grėsmė finansų krizės atveju, kad Singapūras veiks kaip mokesčio azija. Taip, tai kad kai kurios valstybės narės taiko, taiko žemesnius mokestinius tarifus, dar nėra priežastis e, nuspręsti, kad Singapūras neveikia kaip mokesčio azija. Pavyzdžiui, pas mus viena frakcija ragina ir Niderlandus nesielgti kaip mokesčio azija. Kaip ten bebūtų, labai svarbu, kad valstybės narės gaus garantijas e, tų budrumo apsaugumo nuostatų nepakanka. Taip pat reikia sankcijų e, mechanizmo, kas užtikrintų tvarumą. Na, neparemsime pake, pran, sustarimo, kol nebus svarb, ratifikuota e, darbo organizacijos konvencija. Taigi tokie sutarimai nepalankus nei žmonėms, nei darbuotojams, nei aplinkai, todėl sutarties dabartinė forma neparemsime ir sieksime pakeitimų. Dėliau, toliau ponas Sulo. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbimi kolegos, pasisakysiu Kutičiana Begin vardu, kuri šiuo metu taip pat e, yra komandiruotė Vašingtone. Kaip dėl geografinių nuorodų, jos kaip paprastai yra traukiamas į laisvos prekybos sutarimus Singapūrė, yra parengtas e, geografinių nuorodų apsaugos registras. Vis dėlto mes esame susirūpinę, nes e, toks registras dar nėra pilnai suturtas. Taip, yra tam tikrų geografinių nuorodų, kurios nebus 100 procentų apsaugotos. Antra, tik dabar sužinojame, uh, kad geografinių nuorodų registracija Singapūra e, sukelia nemenkas administracinės sąnaudas, kokio dydžio dar nežinome. Ir blogiausia štai, kas ką tik sužinojome, kad yra apie 15 geografinių nuorodų, kurios apskritai nebus apsaugotos mūsų šaliai. Tai pavyzdžiui, galėtų Lafontinos geografinė nuoroda Ir dėl šios priežasties manome, kad e, trūksta skaidrumo, kaip mūsų komitetas turėtume tai paminėti. Na. Ir tik 2013 metais buvo keičiamas informacija laiškais, kai kiti buvo atsakingi už šį dokumentą. Aš norėčiau paklausti, kodėl nėra užtikrinama ši uh, E, komunikacija ir kodėl nėra dar pateiktas sąrašas tų apsaugos nuorodų. Dėkoju. Dabar žodžiu suteiksiu. Pone Marija, galbūt galėsite atsakyti į klausimą, taip pat ir susijusiu su geografinėmis nuorodėmis, prašom. Ačiū pirmininkė. Pradėsiu nuo padėkos pranešėjui už puikų pranešimo projektą skirtą laisvos prekybos susitarimams, investiciniams susitarimams. Aš norėčiau pakomentuoti du aspektus, apie kuriuos teiravosi pranešėjas, prašydamas komisijos patvirtinimo finansinės paslaugos, o taip pat ir rizikos mažinimo atskirimas. O taip pat ir kitas klausimas, kuris buvo ką tik paminėtas, tai yra geografinių nuorodų apsauga. Dėl finansinių paslaugų. Labai svarbu suprasti mūsų darbo prasme pagal liberalizavimo procesus ir procesus suprasti tai, ko mes nedarome. Ką mes darome, tai mes susijęjame susiklošiusią situaciją su ta situacija, kuri ES vyravo praėjusio šimtmečio 90-metyje. Tad mes nekalbame apie kapitalo judėjimą. Dėl finansinių paslaugų įtvirtinta, mes kalbame apie tuos įsipareigojimus, kurie atspindi jau dabar prisimamus įsipareigojimus pagal ES veikimo sutartį, o taip pat ir įsipareigojimus pagal GATS ir e BPO susitarimus mūsų laisvos prekybos susitarimuose, o taip pat ir šiame susitarime mes dar kartą patvirtiname savo pasirengimą atitinkamai imtis reguliuojamojo darbo siekiant visuomeniai naudingų tikslų. Tad mes e, niekaip e, neskatiname bet kokio finansų sektoriaus reglamentavimo ir taip pat e, nekalbame apie finansinių paslaugų sektoriaus reguliavimą. Mes norime užtikrinti tai, kad reguliuotojai ir toliau galėtų reguliuoti tai, ką reikia ir nediskriminuojant. Dėl Singapūro laisvos prekybos sutarties nėra jokios finansinės teisėje, kurios, kurią reikėtų keisti ar anuliuoti. Tad mes labai aiškiai galime pasakyti, kad nuostatos laisvos prekybos susitarimuose turi būti laikomas visiškai neutraliomis, turint galvoje jų daromą poveikį santykiams su bet kokiu finansiniu stabilumu, problemomis Bet kuriuo atveju mes kalbame apie tampresnį koordinavimąsi ir apsikeitimą žiniomis tarp ES ir Singapūro reguliuotojų. Dabar dėl prudencinio atskirimo. Mes visuose savo laisvos prekybos susitarimuose įtraukiame prudencinį atskirimą, nes jis reguliuotojams ir, ir stebėsen atliekančioms institucijoms leidžia imtis veiklos siekiant užtikrinti finansinį stabilumą. Ir būtent tai atsispindi taip pat ir PSO susidarime su Singapūru. Labai trumpai, kadangi laiko trūksta, norėčiau pakomentuoti geografinių nuorodų aspektą. Jis yra nepaprastai svarbus. Ką tai reiškia? Reiškia, kad įsigaliojus laisvos prekyboms sutartims, sutartims viskas priklausys nuo teigiamų rezultatų susijusių su geografiniu nuorodo apsaugos Singapūre. Jūs žinote, kad tai jau buvo svarstoma šiame komitete ne vieną kartą. Pritarus, kaip tikimės, parlamentui, Singapūro institucijos pradės vidaus registracijos procedūras taikomas geografinėms nuorodoms, Europos geografinėms nuorodoms apsaugomoms e, Singapūrė, tai yra 169 geografinės nuorodos paminėtos priede. O tarybai pritarus e, susitarimui Tai susitarimo sudarimui, taip pat užtikrins geografinių nuorodų apsaugą. Mes norime, kad ši apsauga būtų sklandžiai gyvendinama ir mes dirbame šiam labui, tam, kad pasiektumėm tokių rezultatų, kurie būtų priimtini visoms valstybėms narėms. Ir taip pat reikėtų nepamiršti vieno dalyko. Geografinių nuorodų apsauga Singapūrė yra esminis žingsnis apskritai kalbant apie geografinių nuorodų apsaugą pasaulyje. Tad mes galime kalbėti apie puikų pasiektą rezultatą mm, susijusiu su nuorodo apsauga. Ir man atrodo, kad e, to rezultato, kurio pasieksime, apibūdinimas galėtų būti kaip labai tenkinantis. Dėkoju. Aš tiesą sakant, nelabai prašiau žodžio. Prašom, pirmiausia jūs. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pakartoti štai ką. Šiame komitete paprastai mes operuojame tarptautinėmis apibrieštimis. Ir aš atsižvelgiau, peržiūrėjau į įvairias institucijas, kalbant apie, pavyzdžiui, Singapūrą kaip mokestinį rojų. Niekur jisai nefigūruoja kaip mokestinis rojus, tad būtų neteisinga vadovautis tokia apibrieštimi. Ir aš nesutiksiu su visais pakeitimais, kuriuose bus kalbama apie tai kitaip. Dabar dėl finansinės krizės. Aš sutinku su tuo, kas buvo sakoma apie Tarptautinės darbo organizacijos konvencijas, apie tai, kad Singapūras turi pasirašyti likusias TDO konvencijas. Taip pat sutinku ir su kolegės pasisakymu apie geografinės nuorodas. Esu nusivylęs dėl procedūros Nors komisija teisingai pasakė, reikia turėti galvoje tai, kad Singapūras kol kas iš viso nepripažįsta jokių geografinių nuorodų ir jam teks sukurti atitinkamą sistemą. Tad skirtingai nei kitų laisvos prekybos susitarimų, kuriuose yra tam tikras sąrašas, Singapūras turės sukurti geografinių nuorodų pripažinimo mechanizmą. Tikimybė kad visos nuorodos bus e, e, pripažintos yra, bet pirmiausia reikia numatyti e, sąrašą, taip pat bus taikomi atitinkami mokesčiai ir nors procedūra kiek nuvilinti, tačiau galvoju, kad galiausiai šio proceso pabaigoje matysime, jog Europos geografinės nuorodos yra saugomos. Dėkojame, mes baigėme svarstyti 13 ir 14 darbo tvarkės klausimus. Patvirtinsime rezoliuciją. O dėl 14 ir 15 klausimų. Jie yra skirti kitai žaidimo ir aspekto daliai. Davidai žodis, prašom. On this one, uh, chair, we received... Pirmininkė, mes gavome 95 pakeitimus. Sunkiau komentuoti šiuo atveju, mm, sunkiau siekti kompromiso. Um, nes e, yra skirtingos nuomonės dėl investicijų sistemos. Norėčiau pabrėžti, kad mes atsisakėme SDS ir pasitelkėme viešąją skaidrę sistemą. Singapūras niekada neturėjo e, agresyvių SDS atvejų. Uh, bet 13 mm, valstybių narių turi dvi šalius sustarimus - Prancūzija, Belgija, Vokietija, Junktinė karalystė ir toliau. E, ir šios investicijų apsaugos, šis aps, investicijų apsaugos susitarimas e, įtrauks taip pat į, į CDS. Taip pat nebuvo atkur, atstatytas, nebuvo numatytas mechanizmas, pagal kurį būtų galima kompensuoti žalą. Taip pat e, turi būti pasitelkti tam tikri standartai vyriausybėms. Mane stebino e, pasiūlymas dėl žmogaus teisių. E, spalio mėnesį buvo patvirtintas dokumentas, kuris yra skirtas šią iniciatyvą. Tikiuosi, kad šis pakeitimas bus atsiimtas, e, atmestas. Manau, kad e, bus sunku pasiekti kompromisą dėl šio pasiūlymo, bet tikiuosi, kad dėl kitų, pavyk, kitų klausimų pavyks. E, Visų pirma, ponas Kamas iš šešėlinių pranešėjų. Dėkoju. Mes frakcijoje diskutavome išsamei. Kai kurie asmenys klausė, ar tikrai reikėtų investuotojų apsaugos kam didelėms įmonėms reikia. Tokios sistemos kaip piliečiams jos nėra numatyta. ir komisija siekia daugiau skaidrumo, atskaitomybės. Tai turi būti taikoma ne tik didelėms tarptautinėms įmonėms. Mums frakcijai svarbu patvirtinti šį pasiūlymą. Mes visada laukėme šio momento su Deividus, taigi svarbu, kad būtų jis patvirtintas. Uh, Daugelis e, kritikuoja IST sistemą, bet tai yra skaidresnė sistema. Aš suprantu diskusijų argumentus, kad tikrai tarp dviejų valstybių reikėtų išspręsti šią tokias panašias problemas, bet toks sustarimas, kaip, pavyzdžiui, ES ir ASEAN sustarimas galėtų būti e, pamatas problemų sprendimo ateityje. Dėkoju pirmininkė. Šis pasiūlymas yra tikrai pribrendęs, todėl kad Europos teisingumo teismo sprendime bus primtas sprendimas dėl užsienio investuotojų teisų. Taigi manau, kad diskusijas reikėtų nukelti. EBPO teigi, kad ICS yra ISTS dalis, tai mes dėl to nepri, mes tam nepritarėme. Regulia, reglamentavimo netaikymas investuotojus investuotojų netenkina. ICS ir STS yra galimybė trečiosioms šalims uh, įsitraukti į procedūrą. Manau, kad reikėtų panaudoti vietos teisės sistemą prieš pastelkiant panašias minėtas sistemas. Džud, dėkoju. Aš esu vienas, viena iš tų e, narių, kurie pateikė pasiūlymus dėl uh, E, dėl to, kad reikėtų nepritarti tokiam investicijų apsaugos sustarimui su Singapūru. Todėl, kad dažnai kalbama apie sažiningumo principą, aš manau, kad nereikėtų išskirtinių teisių tiems, kurie jau ir anksčiau pasinaudojo globalizaciją, nors yra E, netaikomos, ne, negebamos, pavyzdžiui, darbuotojų teisės, kurių reikalauja e, tarptiniai investuotojai. E, manau, kad tokios paralelios ginčių sprendimo sistemos galbūt gražiai atrodo, bet tai nėra tinkamos sistemos ir dėl jų nesažiningai bus, bus nesažiningai elgiamas, nebus laikomas teisės aktų. Štai dėl ko aš nepritariu šiam pasiūlymui. Galbūt komisija turėtų dėrėtis dėl investuotojų apsaugos sustarimo be tų tų toksiškų investuotojų e, ir, ir valstybės ginčių sprendimo sistemų traukimo gali egzistuoti dvišaliai ginčių sprendimai, e, susitarimai be e, specialių, specialaus teismo. Dar viena priežastis yra ekonominio pobūdžio. Nėra jokio ryšio tarp investicijų ir investuotojų valstybės ginčių sprendimo sistemos. Mes diskutavome apie tai prieš kelias savaitės, kai diskutavome apie prekybos misiją ABPO. INTA darė tyrimus taip pat šioje e, srityje. Taigi, tikrai nėra jokio ekonominio argumento, dėl ko reikėtų tokio sprendimo. E, Ir dar kyla klausimas dėl gerosios valdysenos. Mes laukiame Teisingumo teismo sprendimo dėl investicijų skyriaus e, susitarimuose, ar jis tikrai neprieštarauja ES sutartims. Praėjusio posėdžio metu buvo kalbama apie tai, kad mes balsavome dėl CETA ir dėl investavimo skyriaus CETOje. O dabar Teisingumo teismas dar turi pasakyti dėl suderinamumo. Mano manimu, tikrai kalbama, turėtume kalbėti apie blogą valdyseną. Jeigu teismas nuspręs, kad CETA investicijų skyrius negalioja, tuomet būtų geriau, kad mes iš vis susidakytume nuo balsavimo, iki kol nežinosime, kokia bus situacija, koks bus sprendimas. Uh, mes galėtume balsuoti dėl dviejų sustarimų atskirai. Taigi, jeigu išliks šis klausimas, vis, visos jo dalys, e, šiame pasiūlyme aš balsuosiu prieš tokį pasiūlymą. Antraip, mes patvirtinsime blogą, pritarsime blogai valdysenai. Ponas Keli, norėjote jūs pasisakyti dėl Singapūro? Uh, sorry, Atsiprašau, kiek e, pavėlavau, strigos pūstyje, esu labai patenkintas e, e, kolegos atlikti darbų dėl IPE. Manau, kad iš tikrųjų tikrai dėta daug pastangų ir artėme prie kompromiso. Jau anksčiau minėjęs, kaip ir kiti kolegos, kad Singapūras prisideda prie tų pačių pagrindinių vertybių kaip ir mes. Na ir tai yra vienas iš aštuonių didžiausių užsienio investicijų paskirties vietų iš ES. Taigi e, mes taip 2,6 milijardai eurų investicijų suma tokia per metus. Taigi manau, kad pasiektas sustarimas iš tikrųjų padidins abipusės investicijas tarp ES ir Singapūro, taigi labai palaikau šį sutarimą ir aš manau, kad investicijų apsaugos mechanizmas įtrauktas. E, na ir aš manau, kad tai papildys dvi šalius e, investicijų sutarimus. Taigi sutarime atsispindi naujas požiūris e, į investicijų apsaugą, taigi numatytas ir atitinkamas apsaugos mechanizmas, kuris likščiol galiuosime sutarime nenumatytas. Taip pat numatyta investicinių ginčių sprendimų sistema. Na, Na ir iš tikrųjų šios sistemos dėka bus užtikrinta investicijų apsauga, taip pat bus užtikrinta aps, pusiausvyrą tarp investuotojų apsaugos, jos skaidrumo ir taip pat galimybės reglamentuoti, vykdant e, viešą politiką ir siekiant jos tikslų. Aš manau, kad toks metodas užtikrina skaidrumą, na ir viskas bus aiškiau vietoje, taip užtikrintas didesnis sažiningumas. Gerai, kad numatytas nuolatinis e, ginčių sprendimo, investicijų ginčių sprendimo pirmoje instancija teismas, taip bus aiškiau dėl sutarimo aiškinimo. Nu, galvant apie ilgalaikę perspektyvą ir tikslus, tai reikėtų numatyti nepriklausant tarptautinių teismą ir pateikime pakeitimų, kurių tikslas yra kad užtikrinti, kad toks teismas padėtų spręsti ginčius. Taigi tikimės, kad komisija ir toliau darys spaudimą trečiosiam šalims tam, kad toks teismas būtų įsteigtas kiek įmanoma greičiau. Ir aš manau, kad būtų tinkamiausias sprendimas. O dėl DSTS tai gal ypač kalba eina apie TTIP diskusijas prisiminanties, taigi tai sukėlė daug neigiamų emocijų dėl sustarimo, nors šiaip sustarimas yra uh, teigiamas žingsnis link investicijų apsaugos mechanizmo ap organ... modernizavimo. Taip bus prisidėta prie darnaus vystimosi, darbo standartų, darbuotojų teisų apsaugos, taigi šis skyrius turi būti panaudas naudotas tam, kad būtų propaguojamas ir žmogaus teisų bei darbuotojų apsaugos taisyklės. Taigi, uh, jeigu nebus viskas ratifikuota ir patvirtinta, tai, tai tik mums pakenks, nes galvokime apie galimybę, verslo galimybės ir manau, kad per nelik ilgai laukiame, tai yra labai svarbus partneris. Prekybos sutarimas ir IPE susitarimas tikrai yra geri ir tai leis užpildyti spragą, e, kuri Na ir taip prisidės prie tos daugia šalės sistemos, kurią siekia kurti komisija. Taigi aš nematau jokios priežasties nepalaikyti šio susitarimo. Nes iš tikrųjų nėra liko laiko bijonėms. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju, ponė Fred. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taip daug jau iš, kas išsakyta. Tiesiog norėčiau dar trumpai sureaguoti į e, čia nuskambėsis klausimus konkrečiai, kodėl reikia investicijų apsaugos sutarimas su Singapūro Respublika. Pirma priežastis - tai, kad mes e, nepradedame nuo nulio. Jau egzistuoja dvi šalių investicinių sutarimų. E, sistema, vykdoma dvišalį investicijų politika ir ši institucija kartu su komisija ir taryba jau kuris laikas dirba tam, kad e, būtų užtikrinti pokyčiai. Pirmiausia, reikia e, pakeisti šio sutarimo 13 dvišalių susitarimų tarp valstybių narių ir Singapūro, kurie šiuo metu egzistuoja. Antra priežasties, tai taip pat jau buvo paminėta, kad e, Singapūro sutarimas yra modelis busimiems sustarimams, dėl kurių uh, e, dėrėsimės Asijam teritoriją. Ir tai yra modelis busimoms dėryboms esam ir ateityje. Tai labai svarbu, taigi e, nenuvertinkite, kaip svarbu turėti šį susitarimą su Singapūru, galvant apie būsimus sustarimus ir darybas su regiono šalimis. Šis sustarimas taip pat užtikrins vienodas veiklos sąlygas. Mes galime galvoti, ką tik tai norime apie mūsų investitorių apsaugą ir taip toliau. Tačiau, kaip ten bebūtų, mūsų įmonės e, veikiančios Singapūrė turi turėti vienodas veiklos sąlygas lyginant su konkurentais, ar, jos, ar jie būtų iš Kinijos, Japonijos Kanados ir kitur. E, visos tos įmonės yra apsaugotas galiončiusių susitarimų CPTT ar Singapūro ar JAV susitarimas, nes teigime, kad norime apsaugos bet kokiu kainą, mes norime, kad apsauga būtų derinama su mūsų principais, bet apsauga reikalinga. Ir taip pat dar priminsiu, kas jau buvo paminėta, kalba eina apie būstimą būsim būtiną žingsnį, nes tikslas yra sukurti tarptautinį investicijų e, sprendimo e, teismą. Jeigu norite, kad galiotų tarptautinė teisė, vadovaujant e, jungtinės tamtoms, tai reikia pagalvoti, ar tikrai norime visų uh, ginčių sprendimų uh, teisme. Taigi tokio teismo nesukursime, jeigu nebūsime linkę uh, žengti pirmą žingsnį, sudaryti sutarimus su šalimis, kurios yra linkusios su mumis bendradarbiauti. Taigi Singapūras pagal šį sutarimą įsipareigos bendradarbiauti su mumis tam, kad būtų įsteigtas tarptautinis ginčių sprendimo teismas. Apibendrinimą galiu pasakyti, kad e, kai bus balsuoma dėl investicijų apsaugos sustarimo uh, tiek komitete, tiek ir plenarinė sesija. Jūs galite nuspręsti e, par, ap, palaikyti mūsų pačių investicijų apsaugos sistemą, kuri sukurta ES lygiu. Jūs tikitės prisidėti prie jos modifikavimo, ji leidžia atžvelgti daugelį pilietinės visuomenės būkštimų, pavyzdžiui, dėl skaidrumo ir dėl kitų um, problemų, kurios buvo iškeltos praeitėje. Taigi, štai yra e, pirmas svarbus žingsnis link tarptautinio ginčių sprendimo teismo sukūrimo ir ilgainiui tai pakeis e, tai, kas egzistuoja dabar. Tai yra virš 1400 susitarimų tarp ES valstybių narių ir trečių šalių. O jeigu bus nepalaikytas balsuojant šis apsaugos sustarimas, bus sugrįžta prie dvišalių sustarimų. Jie neišnyks, net jeigu bus patvirtintas šis sustarimas, jie išliks, jie, dėl jų bus darmasi iš naujo, nes e, jie nepakeis to nebus pakeiti, pakeisto, e, ką ketiname daryti, nes e, šiaip juk mes norime šiuo sutarimu patvirtinti modernų požiūrį investicijų apsaugą. Aš tikiuosi pasirinksite pirmą variantą. Taip, didelis darbas, kurį atliko visos institucijos ir nebijoju, kad bendrai pavyks rasti sprendimą. Dėkoju. Na, visi tikimės, kad e, šis naujas E, požiūris e, pakeis e, tuos senosios sutarimus, kurių yra virš 200, kai kurie yra dvi šaliai, kai kurie yra daugis šaliai, kai kurie iš jų netgi nebegalioja. Taip pat dar turime ir seną ir genetikos kartiją. Taigi tikėkime, kad komisija darys spaudimą tam, kad šis turimas būtų atnaujintas ir modernizuotas. Davidai, prašau žodis Jums. Labai trumpai Na, pirmiausia, manau, kad Anna Marija, aš ir Džiudas, na, jeigu jūs esate prieš vis apskritai investicinę sistemą, tai jūsų netikinsime. Aš kirba tokią poziciją. Na ir tikriausiai jūs turite loginių priežasčių, tačiau jeigu jūs tikite, kad reikia investicijų ir investicijų apsaugos, tai aš manau komisija labai teisingai pasakė, tai yra geriausias turimas variantas. Taigi mes tikrai, parlamentas e, to prašo investicinio ginčių sprendimo e, teismo, prašome, kad būtų atsisakyta daugybės dabar galiojančių pavienių sustarimų. Taigi, aš manau, kaip jau anksčiau minėjau, nauja sistema tikriausiai bus skaidresnė, užtikrins geresnės garantijos, bus daugiau saugiklių. O kalbant apie investicijų apsaugą, tai iš tikrųjų tai yra geras rezultatas. Jeigu esate prieš investicinę sistemą, tai čia bandysiu, nebandysiu jūsų įtikinti. Dėkoju tiek dėl 13 ir 14 punkto. Grįžkime prie 11 punkto, kadangi posėdžio patražėje pakeitėme darbo atvarkėje. Taigi 11 punktas - vidaus rinkos konkurencingumas tirpinės plėtojant ES Mūtų sąjungą ir jos valdymą. Pranešėjas yra ponas Danti, jo nėra, ponas Martinas pakeis, keis poną Dantį. 11. 11 darbo atvarkės klausimas yra skirtas Mūtų klausimams. Atrodo, kad šiandien po pietų ne vieną kartą man tenka pasisakyti, atsiprašau. Šis pranešėjas yra Puono Dantės ir aš nuskaitysiu jo tekstą. Mes kalbame apie pagrindinius iššūkius susijusius su Muitų sąjungos valdymu. Savo pranešime aš susitelkiu ties pagrindiniais dalykais, kurie yra susiję su mūsų komiteto kompetencija ir norėčiau trumpai apibendrinti. Pirmiausiai akcentuoju, kaip svarbu, kad visiškai būtų įgyvendinami prekybą palengvinantys susitarimai, kuriuos reikia pasirašyti PPO. E, e, lygiu ir kuriuos jau ratifikavo 135 valstybės, kalbant apie importo ir eksporto sistemų modernizavimą visame pasaulyje. Toliau labai svarbu bendradarbiauti su EBPO ir PPO, kad būtų užpildytos likusios muitų kontrolės sistemos spragos. Kitas dalykas - tai yra muitų sąjunga ir atitinkamos garantijos, kurios e, leistų ne vien tik tai sustiprinti vidaus rinką, bet ir būti patikima partnerė prekiaujant su trečiosiomis šalimis. Labai svarbu, kad būtų skatinamas bendradarbiavimas tarp valstybių narių muitų institucijų ir trečiųjų šalių, ypač kalbant apie e, susitarimus dėl prekybos. E, Toliau, aš galvoju, kad visuomenės ir piliečio apsauga pirmiausiai priklauso nuo galimybės įgyveninti ir užtikrinti muitinės kodekso vykdymą, kontroliuojant prekes, kurios patenka į vidaus rinką, tam, kad tiek ES ir ne ES valstyb, įmonės e, gerbtų mūsų taisyklės ir standartus. Tai turi būti daroma nepriklausomai nuo to, kuri valstybė yra patekimo šalis į rinką, tam, kad nebūtų renkamasi palankiausia šalis. Tad mes kalbame apie tai, kad prekybos rautai neturi būti iškraipomi ir kad nebūtų pasirenkamos tos vietos, patekimo į rinką vietos, kurios yra netaip griežtai kontroliuojamos. Toliau muitų procedūros, kalbant apie kontrolę, o taip pat ir apie sankcijų politiką ES nepaprastai svarbus žingsnis šioje srityje bus nacionalinių muitų institucijų įgaliojimų perdavimas į ES lygmenį. Toliau, skaitmeninimas tai yra didelė galimybė, kurią reikia pasinaudoti, naudojantis muitų sistema skaitmeninimo užbaigimas, kai mes kalbame apie muitų procesus, apie informacinių technologijų procesus, yra prioritetas. Taip pat galvoju, kad e, skaitmeninimas e, gali leisti geriau keistis informaciją ir tas sistemas tas procesas pasidarys skaidresnis, ypač kai mes kalbame apie veiklos vykdytojus ir trečiasias šalis ir apie kovą su korupcija. Ir galiausiai, turint galvoje pastarųjų dienų tendencijas, labai svarbu prisiminti, kad pasitraukiusi iš ES Junktinė karalystė taps trečiaja šalimi. Ir breksito kontekste mes turime saugoti vidaus rinkos vientisumą, jo tinkamą veikimą ir keturias pagrindinės laisvės. Ir baigdamas norėčiau pasidžiaugti jūsų komentarais, kurių laukiu ir tikiuosi gero bendradarbiavimo. Dėkuoju, panė pirmininkė, už suteiktą žodį. Mes e, dėkojame komitetui už sudarytą galimybę dalyvauti šiame posėdėje. Kaip žinia, jau IMKO komitete buvo pristatytas pranešimas ir mes išdėstėme savo poziciją. Teigia, jog esame prisijėmę įsipareigojimus dėl pilno automatizavimo ir modernizavimo muitų sąjungoje, suprantant, kokia svarbi yra veikianti muitų sąjunga vidaus rinkoje. Tie instrumentai, kuriuos kūrėme ir tęsėme jų įgyvendinimą, yra be jokios abejonės muitų sąjungos kodeksas, nes praktiškai 90 procentų visų uh, E, procesų yra automatizuoti, tačiau šis procesas dar tęsiasi tam, kad būtų vienodai įgyvendinamos e, atitinkamos priemonės ir kad būtų pakeičiami nacionaliniai reikalavimai ES lygio regla, reikalavimais. Taip mes sudarysime vienodą požiūrį ir sąlygas ES lygmenių kovojant su tokiu fenomenu kaip palankesnio uosto pasirinkimas. Dėl pono Dantino, Danti pranešimo projekto. Valstybės narės yra remiamos komisijos e, siekiant įgyvendinti ir vadovautis PPO susitarimais dėl prekybos palengvinimo. Tai viena vertus yra susiję su naujomis, moderniamis taisyklėmis, su prekybos palengvinimu, tačiau kita vertus ir su garantijų užtikrinimu, kad tiekimo grandinės būtų saugios. Puikiai suprantat, koks vaidmuo tenka EBPO ir PPO. Aš pati esu atitikties ir supaprastinimo skyriaus pavaduotoja, vadovo pavaduotoja. Ir aš suprantu, kaip yra svarbu vadovautis pažangomis nuostatomis, tad mes visiškai suprantame, ką turi galvoje Dantį, e, rekomenduodamas pasitelkti šių organizacijų teikiamų potencialų, kaip antai mes keičiamės uh, sukaupta patirtimi PPO priekybos palengvinimo komitete ir labai greitai pristatysime taip pat ir kai kurias muitų procedūras, kurios yra skirtos padrasinti mūsų besivystančių šalių partnerius įgyvendinti ekvivalentiškas ir modernes taisyklės. Jūs paminėjote taip pat ir kontrolę bei atitinkamus instrumentus, siekiant sumažinti administracinę naštą. Tad tai, kas yra numatytas UCC e, kontekste, tai yra rinkos valdymas ir atitinkamų priemonių kūrimas, kurios leistų susitelkti ties e, vadinamaisiais blogiukais ir užtikrinti teisėtą prekybą visai neseniai buvo patvirtinti bendros rizikos, o taip pat ir finansinės kriterijai. Ir įvairūs supaprastinimai yra numatyti UCC kontekste, kalbant apie teisėtus prekeivius, tam, kad jie turėtų naudos už jų dedamas pastangas, bet taip pat siekiant ir sumažinti tenkančią administracinę naštą, kaip antai kalbant apie rizikos valdymą, kuris yra derinamas kartu su duomenų reikalavimų suderinimu ES lygmeniu. tam, kad e, prekybininkams nereikėtų tenkinti skirtingų importo ir eksporto reikalavimų. Tai buvo anksčiau, bet dabar muitų kodeksas yra įgyvendinamas taip, kad būtų dėgiamos egzistuojančios informacinių technologijų sistemos. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad nuo 2005 metų yra taikomas bendros rizikos valdymo mechanizmas, numatantis tamprų bendradarbiavimą tarp valstybių narių bei e, UCC kontekste yra numatyta prievolė kontrolę įgyvendinti valstybėse narėse vietoje. Tai yra jau nacionaliniai įgaliojimai. O kalbant apie sąjungos e, muitų kodeksą, turi būti keičiamasi europinių lygių su rizika susijusio informacija. Jeigu, pavyzdžiui, konstatuojamos siuntos iš tam tikro šaltinio, labai svarbu informuoti kitas šalis tam, kad jos galėtų imtis konkrečių uh, E, veiksmų, tai yra įtvirtinta muitų kodekse, o taip pat ir bendros rizikos mechanizme. Tad mes organizuojame reguliarius susitikimus su valstybėmis narėmis, kad pastarosios tampriai tarpusavėje bendradarbiautų šio požiūriu. Dar vienas svarbus dalykas dėl kontrolės įgaliojimo. Aišku, kad ši kompetencija tenka valstybėms narėms. Komisija pati įgyvendina savo tyriamasias misijas. Ir jeigu nustato, kad valstybės narės netinkamai kontroliuoja, tuomet įmamasi veiksmų. Kaip antai pažeidimo bylos gali būti pradėtos, jeigu nustatoma, kad vykdoma kontrolė yra nepakankamai veiksmingai, o tai atsitinka reguliariai. Dabar dėl informacinių technologijų. Idėja struktūros reforma yra nepaprastai svarbi. Žinome, jog tai nėra lengva, nes mes orientuojamas į jau egzistuojančias sistemas. Sąjungos muitų kodeksas yra susijęs ne vien tik tai su naujų sistemų įdėgymu pirmiausiai su egzistuojančių sistemų įgyvendinimu, bet taip pat jis yra susijęs ir su tų sistemų atnaujinimu, kai pantai, kai kalbame apie eksportą, importą, tranzitą. Ir pati sudėtingiausia dalis šio požiūriu, mes kalbame apie sistemų palikimą, e, pati sudėtingiausia dalis yra atnaujinti egzistuojančią ir daugelį metų veikusią sistemą. Nes naujos sistemos, visiškai naujos įdėgymas reiškia, kad tai nelengva užduotis. Mes įgyvendiname UCC sistemas reaguodami į naujus iššūkius, kaip antai e-prekybos sričiai. Mes įtraukėme papildomus duomenų elementus, siekdami reaguoti tam, kad nebūtų taip, jog UCC yra įgyvendinamas, bet pasenęs ir visiškai neatsižvelgia į naujausius iššūkius. Taip pat didelis uždavinys kyla sulyginant duomenis e, teikiamus e, pasaulinėms organizacijoms. Tai yra kaip ir kasdienis darbas, bet sudėtingas, nes tai reiškia, jog reikia įsigilinti į skirtingus duomenis ir jų modelius ir modulius. modulius E, bet e, nevarginsiu jūsų smulkmenomis. Mes bet kuriuo atveju suprantame, kad e, vėluojama bus ir nespėjama įgyvendinti naujos IT sistemos ES iki 20 metų. Vėluojame pusantrų metų ir mes numatome atitinkamus planavimo veiksmus 25 metams, kol kas uh, Visi šie susiję aspektai yra svarstomi tarp teisės aktų bendraleidėjų. E, ir kodėl sistemos yra tokios sudėtingos, kadangi yra transeuropinis matmuo, o taip pat yra ir nacionalinis elementas, kurį, kuris yra vystomas. Tad mes žiūrime į atskiras sekas ir stiekėmės tarpusavėje komunikuojančių sistemų apjungimo. Ir net jeigu būtumėm ėmėsi ir darę daugiau ES lygių, vis tiek išliktų nacionalinis ligmuo, nes importas ir eksportas vyksta vietoje, visuomet reikalingas tas nacionalinis elementas, o tai viską komplikuoja. Bet e, mes tikimės iki 25 metų suspėti ir tikimės, kad sugebėsime gyvendinti laiku visas sistemas iki šio paminėto termino. Dar vienas iš parlamento narių IMKO komitete, kai ponia Rozier pristatinėjo savo pranešimą, sakė, jog labai svarbu sukurti solidžias sistemas. Nereikia pernelyg skubėti ir galiausiai paukoti e, kokybės greičiui, sukuriant sistemą, kuri būtų nepakankamai veiksminga, nes tai turėtų labai neįgiamą poveikį priekybai, jeigu sistemos negali panaudoti. E, bus blogai, būtų labai blogai, jeigu sistema nereaguotų jų užklausas. Taip pat norėčiau pasakyti, jog breksitas nedarys neigiamo poveikio mūsų veiklai e, bei Mūtų sąjungos valdymui, nes ir toliau bus taikomos kodekso nuostatos, o taip pat ir visi kiti su muitai susiję teisės aktai svarbus prekybos kontekste. Mes tampriai bendradarbiaujame su valstybių narių institucijomis atitinkamo pasirengimo srityje. Dėkuoju. Dėkuoju, David Martin, prašau. Man rodos, neturiu komentu, pakomentuoti, todėl kad komisija pasakė tikrai išsamei. Dėkuoju, pakeitimus galite pateikti iki e, gruodžio 5 dienos 18 valandos. Pereisime prie 16 ir 17 darbo atvarkės punktų. Tai yra Vietnamas, ES ir Vietnamo susitinės Respublikos laisvos prekybos sustarimo sudarimas. E, pono Zagradėl nėra, todėl pateiksiu, suteiksiu žodį pavaduojančiam asmenį. E, dėkoju. E, kaip jūs žinote, Jis jau daugelį metų skiria dėmesio šiam susitarimui. Aš lankiausi taip pat Vietname. Ir norėčiau pasakyti, kad mm, ponas Zagradė e, mm, pabrėžia, kad 2012 metais buvo pradėtas susitarimo ruošimas, 2015 metais gruodžio mėnesį jis buvo baigtas, e, buvo remiamas teisingumo teismo sprendimo ir buvo suskaidytas į dvi dalis e, investicijų ir, e, pram, ir e, prekybos dalis. Europos komisija daugiau pastangų pradėjo dėti, Austra, Austrija ir Rumunija yra įsipareigojusi šioje srityje, įsipareigojusios šioje srityje. Jis paminė tris pagrindinės priežastis. Uh, kodėl tai yra svarbu šios kadencijos metu. E, šis sustarimas būtų, atneštų didžiulę naudą, ekonominę naudą ES įmonėms ir Vietnamui. Būtų mažesnės sumažintos išlaidos darbo jėgai. Tai taip pat auganti rinka ES eksportui E, BVP Vietname labai auga. Komisija turėtų parengti dokumentą e, čia dėl šio klausimo, tikiuosi, kito posėdžio metu šis susitarimas galėtų būti ambicingas modelis Europos Sąjungai, kaip reikėtų E, kaip reikėtų bendradarbiauti su besvarmuojančios rinkos ekonomikos šalimis. Šį sustarimą patvirtinus būtų panaikinti 99 procentai muito mokesčių per 10 metų laikotarpį, 10 metų laikotarpį. Taip pat dar vienas punktas, šis susitarimas palengvintų e, mūsų e, vertybių skatinimą jeigu LPS bus ratifikuotas, tuomet bus mažiau, reikės dėti mažiau pastangų ES, kad vietame būtų laikomasi žmogaus teisų. Buvo paminėtos trys konvencijos, taip pat ir TDO um, mm, ir piliečių visuomenės taisyklės. Visą tai bus įtraukta į sustarimą. Toliau ponas Zaradė lankysis uh, Vietname 19 metų sausio pabaigoje. Pone, pirmininkė, dar dėl investicijų apsaugos sustarimo. Šis sustarimas yra svarbus, naudingas. ES gali tapti penktąją tiesioginę investuotoją šioje šalyje. Ir manau, kad e, tarptautinės, tarptautinė e, teismų, e, te, tarptautinis teismas tikrai gali būti panaudotas šiam sustarimui taip pat. Žinoma, uh, E, investicijų apsaugos susitarimas turėtų būti patvirtintas ne tik Europos parlamente, bet ir visose valstybėse. Dėl to gali um, procesas užtrukti dviejus arba trejus metus. Taigi, ponios ir ponai, tiek norėjo pasakyti ponas Zahradėl. Ir tikisi, jis tikisi, kad iki kadencijos pabaigos dokumentas bus patvirtintas. Uh, Šešėliniai pranešėjai žodis ponui Martinui iš SND. Kalbu ponios Alesija Maska vardu. Bijau, kad kartosimės jau šiame posėdėje. Šis susitarimas turi teigiamų aspektų, pavyzdžiui, dėl priegos prie rinkos, e, intelektualinės nuosavybės, viešųjų pirkimų, geografinės e, nuorodos ir gali skatinti ryšius tarp Vietnamo Europos Sąjungos. Alesija teigia, kad šis sustarimas bus dar dėl kelių priežasčių. Visų pirma, tai yra pats išsameusias dvišalis sustarimas su trečiaja šalimi ir Europos Sąjunga. Tai parodo, kad Europos Sąjungai šis interesas, ši, kad Europos Sąjunga turi daug interesų šioje šalyje, šiame regione. Ir šis sustarimas gali parem, būti pagrindu ne tik dėryboms su kitomis Azijos šalimis, bet taip pat galima galbūt skatinti bus ir bendradarbiavimą tarp regionų. Uh, Vietnamas yra tikrai labai svarbi šalis dėl geografinės, geopolitinės mm, perspektyvos. Jį patvirtinus šį susitarimą patvirtinus bus galima skatinti ne tik ekonomikos augimą, bet taip pat ir bendrasis, bendrasis vertybės. E, džiaugiamės dėl darybininkų pozicijos, dėl paruošto dokumento, bet dėl investicijų skyriaus mes nesidžiaugiame. Nors šis klausimas nebūtinai yra susijęs tiesiogiai su susitarimu, dar laukiame e, Vietnamo atsakymo dėl politinių kalinių. Yra tam tikrų jautrių klausimų, e, dėl kurių Vietnamas dar nepakankamai pasisakė. Ji taip pat norėtų pridėti tekst, teksto, tekst, tam tikrų aspektų tekste, reikėtų įsipareigojimų dėl e, paskutinių TDO 3 ar TDO konvencijų ratifikavimo. Jį reikėtų ratifikuoti jas prieš patvirtinant investicijų apsaugos susitarimą. Taip pat darbo kodekse turėtų būti nurodyta, kaip turės veikti profesinės sąjungos, ar jos laikysis taip pat TDO ir žmogaus teisų konvencijų. Na ir dėl kibernetinio saugumo. E, Bus pateikta taip pat pasiūlymų ir dėl šios temos ir toliau e, ponė Moska bendradarbiaus su pranešėju ir toliau NF vardu pasakys dar vienas asmo. E, dėkoju. Susitarimai, priekybos susitarimai yra svarbus Europai, todėl kad e, jie naudingi mūsų ekonomikai ir sustarimas su Vietnamu yra būtent naudingos šioje srityje. Norėčiau pasakyti, kad reikėtų atkreipti dėmesį į tam tikrus klausimus, kurie yra susiję su ryžių eksportu. Mes matėme, kad buvo panaudota apsaugos nuostata Mianmarui ir Kambodžai dėl šio eksporto. Man taip pat dar e, svarbus aspektas yra žmogaus teisės. Apie jas buvo kalbama. E, moterų teisės, e, mažamečių darbas, nepilnamečių darbas, taip pat dar yra svarbus klausimai. Ir aplinkosaugos standartai taip pat yra aktualūs, tokie kaip, pavyzdžiui, pesticidų naudojimas žemės ūkija, plastikas. Neseniai balsavome uh, dėl rezoliucijos, per kurią mes nu, panaikinsime vienkartinių plastikos gaminių mm, naudojimą Europos Sąjungą, o 88 procentai plastikos e, į plastiko į e, vandeninus patenka iš aštuonių didžiulių upių ir viena iš tų upių yra Mekongas Vietname. Taigi Reikėtų taip pat skirti dėmesio ir aplinkosaugos klausimams tam, kad nebūtų gyvendinama politika nesuderinta su mūsų aplinkosaugos principais. Jeigu mes norime sudaryti sustarimą su kuria nors šalimi, turime įstikinti, kad toje šalyje bus laikomasi taisyklių, kurios mums yra svarbios, kurių mes laikomės. Taigi aplinkos apsauga taip pat turi būti užtikrinta ir šioje šalyje. Ir šioje šalyje aplinko ir plastikas neturėtų būti metamas į upes ir neturėtų jomis tekėti iki vandenino. vandeninų. Mums tai yra svarbus klausimai. Dėkoju. Guavardon Marie Mirin. Bezig een handelsverdrag met Vietnam te onderhandelen. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, e, mes turime pareikšti savo nuomonę dėl prekybos sutrimo su Vietnamu. Na ir iš tikrųjų žmogaus teisų padėtis Vietname yra labai sudėtinga. Vietnamas yra APS e partneris, o dabar APS e plus tai jau nebekalbama, tačiau laisvos prekybės susirimuose daug mažiau skirima dėmesio uh, E, žmogaus teisų padėčiai, kuri yra labai sudėtinga, nors šiaip e, e, tai yra pagrindinės vertybės žodžio, susirinkimo laisvė, nuomonės laisvė, visa tai yra problemiška. Be to, atrodo, jeigu dalyviai negali laisvai pasisakyti, patarėjų grupiai veikiančiai šalies viduje sunku dirbti. Be to, kyla pavojus, kad šalis taps naujų Bangladešu, kuri e, labai orientuosis į tekstilės, drabužių pramonę, tikrai tikrai būtų naudinga, nes tai būtų daroma įvairiop e, diversifikuotos ekonomikos sąskaita. Taip, tai yra labai svarbus pranešimas, jau kalbėjau apie darbų tvarkaštį su pranešėju, atrodo būtų labai naudinga, jeigu ir kiti komitetai galėtų parengti savo nuomonę ir pateikti ją mums, tačiau tiesiog e, dėl darbų tvarkaraščio tokios galimybės nebelieka, tikrai apgailestautina, nes mes net nežinome, kada vyks balsavimai taryboje, taigi laiko tikrai trūksta, kas nėra naudinga. Dar norėčiau atkreipti dėmesį į labai svarbų ir įdomų susitarimo aspektą. Panašiai kaip ir savanoriškų partnerystės e, susitarimo suvetamo atveju ir dėl medienos, tai šiuo atveju siūlau pažvelgti šio susitarimo e, lais, tarimo darnaus vystimosi skyrių. Nes ten numatytas abipusiškumas. E, laisvos priekybos sutarime numatyta, kad kiekviena šalis turėtų skatinti e, darniai tvarkomų mištų medienos priekybą. Na, sutinkamai su miško valstybės narės teisės aktais. Taip, kaip tik dabar aptariamas toks susitarimas. Na ir aš manau, labai įdomu yra tai, kad šiuo savanorišku partnerysės susitarimu galime metai bėgant pasiekti tokios situacijos, kad Vietnamas galėtų pradėti eksportuoti medieną į ES su garantija, kad mediena bus nukirsta teisėtai. Taigi vasario mėnesį kaip tik ketiname surenkti klausimą šiam klausimui. Dar šiek tiek dėl investicijų apsaugos sustarimo mūsų frakcija mano, kad tam nėra tinkamas metas. Turėtume palaukti atitinkamo uh, teismo uh, sprendimo dėl. Uh, Belgijos užklausimo dėl citas esam ir kitus tarimus dėrėjimo su ES sutartimis. Palaukime teismo sprendimo. Ponas Kelė, dėkoju, ponė pirmininkė, mane labai padrasino tai, ką pasakė kolegos. Tikrai norėtųsi, kad sustarimas būtų patvirtintas. Ir manau, kad šiaip, kalbant apie santykius su Azijos šalimis, skaitant ir Vietnamą, ateitis perspektyvos yra labai geros. Aš priklausau atitinkamai delegacijai, buvo paminėta daug dalykų, kurie neramina visai pagristai. Taigi aš manau, kad laikant bėgant iš tikrųjų pavyks padaryti pažangos šiuose srityse. Kita vertus, turime būti kantrus, nes nepasikeičia viskas per naktį, nes tai susijęs su kultūra, su tradicijomis. Aš asmeniškai manau, kad yra vienas dalykas, į kurį turime atsižvelgti. Jeigu gerėja ekonominės sąlygos, tai duoda naudos tikrai daugam žmonėms, tikėkime. Ir tai platesnis dalykas negu mūsų e, reikalavimai susijęs su tartutiniais žmogaus teisų apsaugos aspektais ir taip toliau. Taigi, įtraukus į sustarimą su Vietnamu peržiūros nuostatas, aš manau, kad taip padrasintume Vietnamą daryti pažangą, užtikrinti, kad baitų laikomasi tokių labai svarbių minėtų reikalavimų. Tačiau negalime atidėti prekybos sutarimo iki tol, kol viskas bus tvarkoje. Kalba eina apie augančios ekonomikos šalis, jo žengia tinkama e, kryptimi, tačiau kartais viskas užtrunka. Mes turime pasirūpinti, kad lydėsime šią šalis, ypač turint galvoje, kas vyksta su JAV e ir kitose šalise, kur galva kelia protekcionizmas. Taigi mes savo ruoštų turime pademonstruoti atvirumą, ištiesti ranką, toms šalims, kurios deda didelių pastangų, e, stengdamas pagerinti savo ekonominę situaciją, kas, aišku, būtų naudinga ir mums. Jorgai, gal e, dar paminėsiu pabaigai. Manau, kad e, dabar nebūtų prasminga ratifikuoti šį susitarimą, nes esu sitikinęs, kad pažanga tiek darbuotojų teisų apsaugos srityje, tiek ir žmogaus teisų apsaugos srityje ir tvaraus vystimės srityje tikrai tų pasiekimų nepakanka. Juolab, kad viskas užsitėsi nuo tada, kai buvo pradėtos dėrybos ir tikrai reikėtų labai atidžiai pasižiūrėti, ar e, pasirašomi pagrindiniai teisės aktai apsaugantis darbuotojus. Nemanau, kad e, pažanga jau tokia didelė, kad e, ramė sąžinime galėtume viskam pritarti. Patirtis dėja rodo, kad tik iki ratifikavimo galime daryti spaudimą ir turime svertą. Galime teikti, kad nenorime uh, teikti kažkokių lengvatų šalims, kurios e, nesilaiko konkrečių standartų. Manau, kad e, tai tam prisisės ir pasitikėjimo Europos Sąjunga. Mes negalime nuolat teikti, kad norime tokios prekybos, kuri būtų girindžiama sažiningumo principais, tačiau galiausiai sutikti, kad e, būtų sudaromi susitarimai, kurių tikslas yra tik tais pasipelnyti. Taigi, tai nereiškia, kad bus visiškai nutraukti prekybiniai ekonominiai santykiai su Vietnamu, tačiau jeigu suteikėme prekybai su Vietnamu lengvatų, tai galime tikėtis, pagristai tikėtis, kad bus e, daroma pažanga, kurio šiuo metu nesimato, kada tai bus padaryta, tikrai neaišku. Mano manimu, prieš ratifikuojant tokį susitarimą tikrai reikalinga pažanga. Danke, Herr Vorsitzender. Ja, ich Karolin, dėkoju, ponė pirmininkė. Man atrodo, kad e, situacija Vietname neturi būti tobula, bet ji turi gerėti. Kol kas matau visiškai priešingą tendenciją. Kalbu apie žmogaus teisės, spaudos laisvę, moterų teisės. Situacija tik tai blogėja. Aš taip pat galvoju, kad prekyba ne visko išspręsime, tačiau mums reikalinga atitinkama pamatinė situacija. Labai daug buvo deramasi, vis dar nepatvirtintos trys TDO konvencijos. Nežinau, kiek kartelė išsikėlęs Vietnamas, bet man atrodo, subrendo laikas imtis rimtų veiksmų. Mums reikalingos priemonės, leidžiančios e, apsaugoti darbuotojų e, teisės, žmogaus teisės ir kol kas situacija irgi nėra gera. Aš galvočiau, kad turime reikalauti daugiau toliau, o kai tik tai sudarysime susitarimą, nebegalėsime daryti spaustibo, spaudimo. Tad Vietnamas turi veikti ambicingiau ir turi siekti situacijos pagerinimo visose srityse žmogaus teisų, tarptautinės darbo organizacijos konvencijos srityje. Reikalingas dialogas, bet turėtumėm dar šiek tiek palaukti su ratifikavimu, nes dar situacija nėra pakankamai gera, o kai jau susitarimai bus sudaryti ir ratifikuoti, mes turėsime labai mažai galimybių, mes tą žinome, tad turėtumėm dar būti budrus ir siekti toliau pažangos. Dėkoju. Džūt, prašom. Ačiū. Žokimo ir Karolinės mintį norėčiau pratesti ir akcentuoti Davido temą e, dėl to, kaip svarbu numatyti aiškius palyginamosius rodiklius, kai mes kalbame apie žmogaus teisės ir apie dar pre ratifikacijos etapą. Per klausimus e, mes e, klausėmės e, Vietnamo ministerijų atstovo, e, vieno ministro atstovo ir jisai kalbėjo apie žmogaus teisės, o prekyba, laisva prekyba reiškia tiesioginę sąsają su tvariu vystimusi ir su nuostatomis susijusiomis su pagarba žmogaus teisėmis. E, žmogaus teisėms. Tad labai patikimai tarptautinės organizacijos teikia informaciją apie tai, kad yra labai smarkiai daromas e, spaudimas e, žmogaus teisų aktyvistams, e, darbo teisės aktyvistams Vietname. Ir mm, mes tikimės geros valios iš savo partnerio. Žinome, kad yra nemažai neigiamų tendencijų, kalbant apie tikėjimo, spaudos, žodžio laisvę. Labai daug e, yra e, vadinamųjų sąžinės kalinių Vietname. Mes turėtume reikalauti amnestijos jų atžvilgiu, o taip pat ir kitiems ir dėl to praėjusį mėnesį Europos parlamentas skubos tvarka diskutavo ir patvirtino skubos rezoliuciją, kuri susilaukė didelio atgarsio ple, plenarinėje sesijoje dėl situacijos Vietname, e, su kuria susiduria žmogaus teisų aktyvistai. Tad e, kolegos kalbėjo apie tai, kad e, mes kalbame apie tai, kad prekybos klausimai yra tiesiogiai susiję su uh, tvarios plėtros, žmogaus teisų, investicijų apsaugos klausimais ir norėčiau užduoti klausimą komisijai. Europos parlamentas lapkričio mėnesį išsiuntė labai aiškę žinį, jog mes norime poslinkių, norime veiksmų prieš ratifikuojant šiuos susitarimus parlamente. Tad norėčiau labai aiškiai išgirsti iš komisijo, komisijos, ką komisija ketina daryti, siekdama sureaguoti į parlamento išdėstytą susirūpinimą, kuris buvo išdėstytas rezoliucijoje patvirtintoje lapkričio mėnesį. Kaip bus dėl TDO konvencijų, dėl žmogaus teisų konvencijų ir apskritai dėl atmosferos Vietname prieš mums pereinant prie ratifikavimo. Dar viena kolegė, ar prašėte žodžio, norėtumėte pakomentuoti? Kolega, prašom. Dėkoju, pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Visų pirmai norėčiau pasakyti, kad dėl žmogaus teisų situacijos ir dėl pagrindinių teisų, laisvių, norėčiau pasakyti, kad uh, E, jungtinėse tautose Vietnamas niekada nebuvo patekęs į juodąjį sąrašą, kurį sudarė Jungtinės tautos, kuriame yra nurodytos šalis pažeidžiančios, akvežiai ir sistemiškai pažeidžiančios žmogaus teisės. Jungtinės tautos niekada nepatvirtino rezoliucijų, kuriuose būtų pasmerktas Vietnamas dėl pažeidimo šiuose srityse, e, pagrindinių teisų laisvės srityse. Dėkoju dėl Aš suprantu, kad e, situacija šiuose srityse nėra ideali, nėra tobula mano šalyje. Vis dėlto yra ir daugiau šalių, kuriuose e, situacija dar turi būti gerinama. Taip pat dėl darbo standartų norėčiau pasakyti, kad e, darbo kodekso Mm, kodeksas yra šiuo metu aptarinėjamas na, nacionalinėje Vietnamo asamblėje ir jis yra rengiamas bendradarbiaujant su tarptautinėmis darbo su organizacijomis, su organizacija. Ir dėl pagrindinių konvencijų, TDO konvencijų, e, Vietnamas jau yra prisidė, prisijungęs prie penkių iš aštuonių pagrindinių konvencijų, kurias parengė TDO ir dėl trijų konvencijų, kurios lieka nepatvirtintos, e, valstybės vyriausybė jau parengė gairės. Taigi, konvencija dėl kolektyvinio kolektyvinių darybų bus pateikta pas 19 metų gegužės mėnesį. Ir spalio mėnesį bus pateiktas pasiūlymas dėl darbo. Uh, dėl mm, bendradarbiavimo ir dialogo su ES mechanizmo jau buvo pasirašytas sustarimas šioje srityje ir jau buvo pasitelktas mechanizmas dėl dialogo dėl žmogaus teisų. Uh, Kas metai yra susirenka, susitinkama arba Hanoje, arba Briuselėje. Šiemet dialogas bus organizuojamas Briuselėje. Vietnamo delegacija yra pasiruošusi ir toliau vystyti šį dialogą ir diskutuoti su visais Europos parlamento nariais, kuriems yra svarbi Vietnamo situacija. Norėčiau pabrėžti, kad taip pat yra meha mechanizmas, specialiai gyvenimo mechanizmas ir sukurtas bendras įgyvenimo komitetas. Ir tame komitete yra penki, keturi pakomitečiai. Vienas iš jų yra skirtas žmogaus teisų tiksliau teisės viršenybės ir ge, gero valdymo žmogaus teisų klausimams yra, nau, rem, re, yra daug dėmesio skiriama techniniam bendradarbiavimui su Vietnamu, su Europos Sąjunga. Šioje srityje dėkuoju pirmininkė. Thanks a lot. Peter Merz from the Commission. Peter Merz iš komisijos, prašom. Ačiū pirmininkė. Ačiū už tai, kad įtraukėte šį klausimą į šiandienos darbo atvarkę. Dėkoju visiems pasisakiusiems, dėkoju pranešėjui už rekomendacijų bei pranešimo projektą. Kai kas gal ir kartosis, bet mes galvojame, kad 12 metais buvo pradėtos šios dėrybos ir tai buvo mūsų strategijos dalis pradėti dėrybas su Pietričių Azijos e, valstybėmis, taip pat ir dėrybų dalis su Singapūru ir Malazija. Vietnamas yra mūsų artimas partneris socioekonominė prasme. Nuo 90-ųjų metų pradėjo E, bendratarpiavimą su Vietnamu, kai Europos bendryje pradėjo diplomatinius santykius su šia šalimi. Prieš porą metų įsigaliojo ilgalaikės partnerystės susitarimas tarp ES ir, par, ir Vietnamo. Šiandienos prekybos susitarimais mes pagilinsime šią partnerystę ir sukursime platformą toliau plėtoti prekybinius ryšius. Uh, Norėčiau pateikti keletą tokio bendro pobūdžio pastebėjimų. Apžvelgsiu e, laisvos prekybos sustarimus. Ko gero, net nereikia sakyti, kad mūsų buvimas Azijoje bus sustiprintas šiais susitarimais, kalbant apie naujos kartos susitarimus. Kaip antai, tik tai vienintelis yra įsigaliojęs Azija, tai yra Koreja, po to Japonija ir Singapūras. I, įtraukiant juos, mes pasieksime savo galutinio tikslo - būtent pasiekti regioną, ES, ASEAN regioną. Ir taip pat tai būtų labai svarbus atspirties taškas, turint galvoje dėrybas su kitomis didelėmis ASEAN regiono šalių, šalimis. Taip pat eksportuotojai ir investuotojai turės panašų statusą kaip ir kitos šalis sudariusios su, su, su Azijos šalimis - Australija, Naujoji Zelandija, Japonija, Kinija, Koreja, o taip pat ir šių metų pabaigoje CTPTT. Mes norime, kad mūsų veiklos vykdytojai ne vien tik tai sugebėtų aplenkti savo konkurentus, bet ir galbūt netgi gauti daugiau naudos nei kad kiti prekybos partneriai. Tad mes matome atitinkamą naują ES dėrybų modelį su kylančios ekonomikos šalimis. Uh, Aš norėčiau pasakyti, kad tai svarbu, kalbant apie prieigą prie rinkos, atitinkamas nuostatas, o taip pat ir vertybės. Mes įtraukėme panašių nuostatų dėl prekybos, o taip pat ir dėl tvaraus vystimosi, dėl darbuotojų teisių, kaip antai sudarant susitarimus su Singapūru ir Japonija. Iš esmės, e, dvišalėje prekyboje neliks jokių tarifų. Vietnamas panaikins uh, eksporto, bus panaikinti mm, Vietnamo eksporto muitai. Vietnamas atver savo viešųjų pirkimų rinką ES įmonėms ir Vietnamas taip pat yra įsipareigojęs pagerinti prieigą ES įmonėms paslaugų teikimo srityje ir tai apima labai platų spektrą. Mes norėtumėm pristatyti susitarimus kaip tik įmanoma anksčiau tarybai ir parlamentui. Kaip jūs žinote, pirmiausiai turi būti sudaryti susidarimai ir po to jie išskaidomi į du susitarimus. Uh, Spalio 17 dieną komisija patvirtino savo pasiūlymus, o lapkričio 12 dieną buvo e, visas sustarimas iš anglų kalbos išvertas į visas kitas oficialiasias kalbas ir perduotas tarybai. Tad susitarimo e, architektūra tokia pati kaip ir susitarimo su Singapūru. Ir panašiai kaip ir su Singapūru, tai yra atskiri susitarimai tačiau jie kartu yra pristatyti tarybai ir mes norime, kad jie būtų ratifikuoti, kad e, jiems pritartų ir parlamentas. E, taryboje jau buvo svarstomi ne vieną kartą šie susitarimai. Lygiai greta su e, tarybos teisininkais, kurie svarstė ir Šiuos susitarimus taip pat juos svarstė ir nacionaliniai teisės ekspertai, tad mes tikimės, kad greitai bus įvertintos visos kalbinės šio susitarimo versijos ir greitai bus e, pateiktos tarybai priimti ir pasirašyti. Daug buvo kalbama apie žmogaus teisės, darbuotojų teisės. Norėčiau galbūt šiek tiek pasvarstyti apie tai. Tokios šalis besivystančios kaip Vienamas, e, tai reiškia, jog yra tokių alternatyvų kaip izolacija, sankcijos ir jų taikymas arba netaikymas. Kai nuo paskutinio dešimtmečio Paskutinio šimtmečio, dešimtmečio mes pradėjome dėrybas ir kalbėjome apie Vietnamo tarptautinius įsipareigojimus. Mes turėjome suprasti, iš kokios aplinkos yra Vietnamas. Ir mes akivaizdžiai lyginami su tą situaciją, pradinę situaciją matome pažangos, ne vien tik tai ekonominėje srityje. Uh, demokratija, žmogaus teisės, tai yra sudėtingi klausimai. Juos sunku e, spręsti vien tik tai vienos e, politikos krypties veiksmais. Tad mes vadovaujamės visą apimančių požiūrių ir e, taikome įvairius instrumentus. Mes esame įsipareigoję tam, kad žmogaus teisės būtų labiau akcentuojamos dialogė su Vietnamu. Tai yra vienas iš pagrindinių mūsų, e, mūsų principų demokratija ir teisės viršenybė turėtų būti kartu su žmogaus teisėmis mūsų dvišalių santykių principai. Dabar dėl dialogo jis buvo paminėtas, O taip pat mes ir rėmėme Vietnamo vystimasi e, tokiuose srityse kaip tiesioginė demokratija, žmogaus teisės, pilietinės e, visuomenės organizacijos, o taip pat ir galimybės visiems kreiptis į teismus ir naudotis teisingumo sistema. Tad mes norėtumėm ir papildomo mechanizmo, papildomo mechanizmo bei galimybių e, toliau tęsiant ryšius su Vietnamu nes tai leis pasiekti e, pažangą žmogaus teisų ir darbuotojų teisų srityje. Dėl pastarųjų, kaip jau minėjau, yra toksai solidus skyrius skirtas šiai sričiai, be jokios abejonės e, turint galvoje tvarų vystimasi, o prekyba, investicijos ir ekonominė, e, ekonominis augimas neįmanomas be darbuotojų apsaugos ir žmonių vystimuose. Tad mes kalbame apie įvairias e, TDO konvencijas bei jų įgyvendinimą, o iš pradžių ratifikavimą. Mes e, natūraliai Vietnamą skatiname pradėti procesą, kurio reikia likusioms pagrindiniams TDO konvencijų ratifikavimui. E, mes remiame šiuos darbus. Komisarė Malstrom taip pat iškėlė šį klausimą su ministru Tuan. Ir taip pat nurodė, kad vyriausybės planas likusiams konvencijoms yra reikalingas. Aišku, darbo kodekso reforma yra svarbi, tai yra labai e, aktyviai diskutuojamas klausimas Vietname. Mes tikimės, kad Vietname atsispindės atitinkami įsipareigojimai, taip pat ir tarptautiniai keičiant e, reikalingus teisės aktus. Dėkoju. Uh, Ponas David Campbell pasižymiu visą tai, ką jūs sakėte, perdosiu tą informaciją ponui Zakradil. Norėčiau pasakyti, kad e, turite mani laiko terminus, tai reikėtų sąžininkai elgtis su Vietnamu ir tikrai reikėtų žengti svarbius žingsnius, nors e, mums yra, e, kyla ir tam tikri prieštaravimai. Dėkoju. Taigi yra aiškių prašymų. E, iš parlamento pusės Vietnamo vyriausybei. Tikiuosi, kad e, matysime ir akivaizdų įsipareigojimą prieš balsavimą. Taigi pereisime. Pakeitimai. Pakeitimai gali būti pateikti iki sausio 15 dienos 18 valandos ir kalėdų laikotarpį galite pagalvoti. Kitas punktas yra investicijų apsaugos sustarimas su Vietnamu. Manau, kad mes jau palėtėme šį klausimą, kai kalbėjo ponas Davidas Campbell. Jeigu nėra prašymų E, kalbėti apie tai dar e, daugiau galime užbaigti ir šias diskusijas. E, ir dėl šio klausimo pakeitimai gali būti pateikti iki sausio 15 dienos 18 valandos. Taigi dabar kitas punktas darbo tvarkė, kiti klausimai. Visi žinote, kad jūsų laukia Kalėdų progas organizuotas suorganizuota recepcija, prieimimas G bloke nulinėme lygyje deputatų bare. Strasbūrė, būtinai dalyvaukite posėdžiuose, dėl to, kad mūsų laukia svarbių balsavimų. Dėkuoju Jums.